Okay, um, good morning everybody. I've waited uh, a little bit so that. Labas rytas visiems, aš šiek tiek palaukiu tam, kad daugiau žmonių galėtų prie mūsų prisijungti. Man labai malonu yra pasveikinti pas mus atvykusi Europos investicijų banko pirmininką ir šio banko direktorių valdybos pirmininką pana Werner Hoer. Tai yra didžiausias investicinis bankas Ir aš tiesiog norėjau pažvelgti akis tiems, kam rūpi investicijos šiame komitete. Aš paprašiau, kad ponas Horis mums papasakotų apie tai, kas šiuo metu yra aktualiausia Europos investicijų bankui ir po to mes galėsime užduoti jam klausimui. klausimus. Labas rytas, ponė pirminkė, ponios ir ponai, gerbėjai kolegos. Aš dirbu 25 metus e, Europos parlamente ir man vis dar sunku yra pamiršti tuos laikus ir todėl aš kreipiuosi jūs kaip į kolegas. Taigi dėkoju jums už e, šią, e, šį malonumą ir garbę. Mes, kaip pasakė pirmininkė, esame gan stambus viešasis investicijų bankas ir esame pakankamai unikalus kadangi mes esame, privalome atskaityti ES institucijoms, kurias mus įsteigia, nes jums, kaip, kaip jums yra žinoma, mes buvome įsteigti pagal sprendimą, kuris buvo priimtas tvirtinant Romos sutartį. Taigi mes esame ir seniausias ES bankas. Ir manome, jog mums atsiskaityti Europos parlamentui yra ir garbė, ir maloni pareiga. Ir mes manome, kad šie mūsų susitikimai būna naudingi. Europos investicijų bankas yra ES bankas. Mūsų akcininkai yra 27 ES valstybės narės, kurios suteikia mums aišku mandatą. Tai yra mes turime prisidėti prie ES tikslų ir strategijų įgyvendinimo padedant juos investuoti. Toks veiklos modelis turėtų veikti, kad tvirtai, kadangi mūsų veiklą garantuoja valstybės narės ir be abejo mūsų investicijų portfeliai būna labai aukštos kokybės. Mes e, renkame kapitalą finansų rinkose ir po to jį perdodame tam, kam jis yra reikalingas, e, takėtume palankę palūkanų normą. Tai, kad mūsų veiklą garantuoja valstybės narės, yra puiku. Tačiau bankas vis tiek privalo ieškoti ir skolintis e, pinigus rinkoje mes skolinamės gan palankiomis sąlygomis dėl savo ypatingo statuso ir po to galime taip pat gan palankiomis e, palankia palūkanų norma skolinti pinigus savo uh, skolininkams. Aš norėčiau Jums pristatyti šiandien 2011 m. banko veiklos ataskaitą. 2011 metai buvo gan seniai. Uh, Ir aš pradėjau eiti savo pareigas tik tai 2012 m. sausio 1 dieną. Taigi, iš tikrųjų, visi geri, e, geri nuveikti darbai 2011 metais nieko bendro su manim neturi. Aš perdėsiu jūsų gerus žodžius e, kolegoms. Praeitais metais bankas padarė tikrai e, ypatingas pastangas tam, kad įveiktų problemas, kurios atsirado po to, kai 2008 metais žlugo Lehman, Bank, Lehman Brothers bankas. Uh, ir žinome, kad labai pagilėjo krizė. Tuomet buvo planuojama, kad Europos investicijų bankas turėtų sugrįžti prie prieš krizinio lygio po poros metų. Ir kiekvienas tikėjusi, jog po poros metų mes sugebėsime įveikti krizę. Krizės metu mes turėjome skolintis dar daugiau ir tai mums pavyko. 2011 metais mes pasiskolinome 67 milijardus eurų ir mes sugebėjome investuoti 454 projektus 70 šalių. Pirmiausia, investuodami į žinių ekonomiką, energetikos ir aplinkosaugos programas, transporto tinklų projektus. Daugiau nei 70 e, regionų, kurie labiausiai buvo paveikti krizės, gavo pagalbą iš mūsų. Pagal savo mandatą 10 procentų visos mūsų veiklos vyksta už ES ribų. Be skolinimo veiklos e, banko veik, veikla turi du kitus uh, e, ramšius. Tai yra vadinamasis blendingas ir patariamoji veikla. Pirmiausia, skolinimo veikla yra visiškai normali, natūrali banko veikla, o blendingas yra kažkas ypatingo. Uh, 2011 metais Europos investicijų bankas, bankas sudarė Europos Sąjungos ir valstybė narių biudžeto e, lėšą su savo ištekliais e, ir apjungi jos rizikos pasidalymo ir garantijų mechanizmus. Tai yra labai veiksmingas e, instrumentas, veiksminga priemonė dabartinėmis ekonominės aplinkybėmis. Ir aš dėkoju Europos parlamentui ir Europos komisijai už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs parėmėte mūsų bendradarbiavimą. Kai aš pradėjau dirbti e, bankė, jame darbiausia dirbo inžinieriai, didžiąją dalį darbuotojus dar inžinieriai, techniniai ekspertai ir mokslininkai, o ne bankininkai. Taip yra dėl to, kad mes taip pat teikiame aukštos kokybės techninius patarimus e, e, savo klientams. 2011 metai jau seniai pasibaigė ir todėl šiandien aš norėčiau dar pakalbėti ir apie ateityje mus laukiančius iššūkius mūsų akcininkai nusprendė, kad bankas turėtų praplėsti savo veiklą po 2008 metų, kad ši plėtra turėjo būti gan ženkli. Ir buvo tikėtasi, kad mes sugrįšime į prieškrizinius laikus gan greitai, tačiau niekas tuomet negalėjo ir numatyti valstybės skolos krizės, kuri prasidėjo kiek vėliau. Todėl pirminės planas po 2008 metų po sugrįžti į prieš krizinį skolinimo lygį buvo, tapo nebeįmanomas. Mes veikėme protikliškai. Kai aš pradėjau dirbti bankę, aš pasakiau labai aiškiai, kad taip visiškai prieštarauja mano intuicijai. Tačiau mes turime tam tikrus veiksnius, kurie riboja mūsų veiklą. Ir jeigu mes norime veikti prieš cikliškai, tuomet turėtume atvirai kalbėti apie tas kliūtis, kurios riboja, kurios trukdo mums dirbti. 2009, 2010, 2011 metais dėl tų problemų mes negalėjome sugrįžti prieš e, e, krizinį skolinimo lygį. Mes e, stengiamės daryti su valstybėmis narėmis, o tai daryti nebuvo lengva, kadangi šiuo metu kiekvienas stengiasi, kiek gali įveikti skolos krizę savo namuose. Mes ketiname plėsti skolinimo veiklą, tačiau mes puikiai suprantame, kad tam, kad galėtume tai daryti, mums reikia rimtesnio, rimtesnio socialinio pagrindo. Mes turime didžiulį biudžetą, tačiau e, prieš kelias dešimtmečius valstybės narės nusprendė e, mokėti, padengti tik tai 5, 5 procentus e, mūsų kapitalo. Taigi valstybės narės sumokėjo 11 milijardų eurų, per tą laiką mes sukaupėme nemažai pelno, kuris nebuvo skirstamas akcininkams. Ir dabar mes turime apie 50 milijardų eurų. Tačiau bendrai mes skoliname maždaug 10 procentų daugiau nei ši suma. Taigi akivaizdu, kad mes jau, jau viršėme visus reguliarius nustatytus įprastinius koeficientus. Tam, kad galėtume didinti skolinimo apimtis, mums reikėtų padidinti kapitalo bazę. Ir mums reikėtų padidinti valstybinarių įnašą į šį kapitalą. Ir mane labai nustebino, tai, kad valstybės narės tam pritarė. Atvirai turiu pasakyti, kad e, oficialaus sprendimo mes dar nepriėmėme, dar direktorių valdyba turėtų priimti tokį formalų sprendimą, tačiau jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos vadovų taryba birželio mėnesį nusprendė pritarti tam, kad mūsų kapitalo bazė būtų padidinta. Esu įsitikinęs, kad tai labai aiškus ženklas, jog valstybės narės e, yra jaučia įsipareigojimą šiam bankui ir kad per kitus trejus metus mes sugebėsime padidinti skolinimą maždaug 20 milijardų kiekvienais metais. Ponius ir ponai, tai nebus lengva daryti. Nereikia įsivaizduoti, kad mes turime puikius projektus, kuriuos reikia finansuoti bankas visuomet reikalauja, kad finansuojami projektai būtų patikimi, kad jie būtų aukštos kokybės. Ir todėl iš ir prašiau Europos, Europos parlamento paramos rengiant projektus. Mes turėtumėme dalyvauti rengiant projektus ir turėtume įsitraukti šį procesą kuo anksčiau. Valstybėse narėse ir ES institucijose yra puikių žmonių, kurie sugalvoja puikias mintis, pasiūlo puikius projektus, net juos, apie juos viešai paskelbė, viešai apie juos daug kalba. Tačiau, kai mes patikriname, ar šis projektas atitinka finansinio gyvybingumo e, kriterijus, paaiškėjo, jog šis projektas negali būti gyvendintas. Taigi būtų puiku, jeigu ES bankas galėtų dalyvauti projektų rengimo procese nuo pat jo pradžios. Valstybės narės žino, jog mes sugebėsime gyveninti šios papildomus tikslus ir galėsime juos įgyvendinti 27 ir vis, e, netrukus 28 šalise tik tuomet, jei bankas ir toliau galės išsaugoti e, e, labai tvirtas sko, patikimo skolininko pozicijas rinkoje. Mūsų skola yra didžiulė Ir tada mes turime reikalauti, jog projektų kokybė būtų labai gera ir kad mūsų pozicija rinkoje taip pat būtų stipri. Trigubo A reitingas yra visiems gerai žinomas, ir... tačiau tai nėra viena, a, e, trys raidės. Tai yra labai rimtas pasitikėjimo ženklas. 76 milijardai plus rinkoje rastos lėšos. Tai yra didžiulės sumos ir reikėtų aiškiai tai suvokti. Šiuo metu mes stebime, kad Europa yra pasitikima labai mažai. Jei pagalvosim apie tai, kad 40 milijardų eurų mes pasiskolinome ne Europos Sąjungoje, suprantame, koks svarbus yra įsipareigojimas išsaugoti pasitikėjimą mūsų veiklą. Bankai visuomet prisijima rizikos, tačiau bankai turėtų ją prisimti atsargiai. Ir manau, kad iki šiol mums gerai se sekėsi. Taigi, trigubo A reitingo išsaugojimas nėra vien reputacijos klausimas. Tai yra labai svarbus uh, veiksnys, nuo kurio priklausys mūsų tolesnė veikla. Nuo to priklausys, ar mes galėsime palankomis palūkanų normomis skolintas pinigus tarptautinėse finansų rinkose ir galė, ar ir galėsime tokias pat palankės palūkanų normas taikyti savo klientams. Šiuo metu yra valstybių narių, kur, kur palūkanų normos yra labai mažos ir kurių ekonominė situacija yra gan palanki ir šios šalis gali konkuruoti rinkoje. Ir mes turime ir veikti ir tose šalise. Ir jūs galite paklausti, kodėl. Bet juk e, mūsų tikslas nėra išstumti privatų sektorių. Jei privatus sektorius gali prisidėti prie projektų finansavimo, yra puiku. Tačiau jei mes norime turėti aukštos kokybės investicijų portfelį, mes turime tame portfelėje turėti investicijų ir šalyse, kurių ekonominė situacija yra labai gera. O dabar aš galiu be abejo pakomentuoti įvairius e, instrumentus, įvairias priemonės, kurias sukūrė Europos komisija per daugelį metų. Tai yra labai sėkmingai veikiančios priemonės, jums tikriausiai apie tai yra gerai e, žinoma. Ir jūs žinote tikriausiai apie naują priemonę, tai yra projekto obligacijos. Spalio mėnesį turėtų būti pasirašytas paskutinis dokumentas, kuris leis mums pradėti bandomąją e, šių, e, bandomąją šių projekto obligacijų gyvenimo projektą. turime aiškiai suvokti, kad vėlgi projekto obligacijų sėkmė priklausys nuo to, kas vyks rinkose. Ir todėl komisija ir valstybės narės e, turėtų pirmiausia pasiūlyti ne, su, ne pačius sudėtingiausius projektus, bet tokius projektus, kuriuos mes galėtume sėkmingai įgyvendinti, nes tai taip pat sustiprintų pasitikėjimą. O, projekto obligacijomis. Taigi, ponios ir ponai, manau, kad aš e, paminėjau visus svarbiausius dalykus. Mes e, ketiname ir toliau sėkmingai derinti savo pareigas, e, kurios mums tenka kaip ES institucijai ir banko veiklą. Banko, kuris veikia gan konservatyviai. Ir be abejo, be abejo aš e, visuomet esu pasirengęs aptarti mūsų veiklą su jumis, kai tik tai jūs to pageidausite. Dėkuoju. Uh, um, right, are... Dėkuoju. Iš tikrųjų, mes dabar e, dirbame pagal 13 ir 14 darbo tvarkės punktus, kadangi 14 punktas yra. Uh, mūsų pranešimas dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos. Taigi mes apjungsime šios du punktus. Prašyčiau tai išvelgti, kai jūs uždavinėsite savo klausimus. Dirbsime taip. Mario Mauro pirmiausia gaus žodį, kadangi jis yra mūsų pranešėjas ir jis galės ir išsakyti savo pastabas ir užduoti klausimus, jeigu tokių turi. O po to sutiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir tik po to komiteto nariams. Vulfas Klinsas. Teodorai, jūs esate šešėlinis pranešėjas, Dirka, jūs taip pat šešėlinis pranešėjas, taigi jūs jau iš esmės esate visi užsirašę, visiems bus suteiktas žodis. Ir leisime užduoti um, pirmininkui du ar tris klausimus ir po to uh, jis galės juos atsakyti. Jūs pirmininkė beje galite man parodyti, kad jums jūs. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, kad uh, kuomet uh, turim tiek mažai laiko, vargu ar galėsim išsamei aptarti visą turinį. Bet e, tą progą norėčiau iš karto pateikti klausimą pirmininkui. Ir tai susiję su prioritetais. Mano klausimas labai paprastas. Jūs, ponė pirmininkė, labai aiškiai pasakėte, kaip smarkiai išaugo strateginis EIB e vaidmuo investicijų srityje. Tad aš norėčiau paklausti, ir kolegos galbūt mane papildys, mano pranešimas, ką, ką mano pranešime galima būtų pasakyti, kas galėtų padėti e, bankui, kaip jį galėčiau papildyti jūsų nuomonę. Toliau turint omenyje tą papildomą atsakomybę, kuri tenka banko ir kapitalo padidinimą EIB. Jūs manote, kad e, siekiant iki galo vaidinti banko vaidmenį reikia ir tam tikrų institucinių pokyčių. Tai yra banko įstatai, statutas turi keistis, kad jūs turėtumėte veiksmų laisvę savo kompetencijos rytyje ir kad galėtumėte, aišku, užtikrinti savo veiklos skaidrumą. At, e, institucinis e, IB profilis turėtų būti pakeistas, patobulintas, siekiant užtikrinti, kad šio banko vaidmuo bus dar stipresnis, veikiant e, ekonomikos atgaivinimo srityje Europoje. Man taip pat norėtųsi, kad e, pranešimas de, e, dėl metinės ataskaitos 11 metų šio banko, kad jis būtų nagrinėjamas ne tik tai galvojant apie tai, kas buvo padaryta anksčiau, bet ir galvojant apie pasiūlymus, kurie buvo pateikti Ir čia svarbus tokie klausimai kaip 3A e, išlaikymas, kapitalo didinimas. Ir e, tai yra esminiai klausimai. Ir man atrodo, kad e, galime taip pat nagrinėti ir euro obligacijų aspektą šitame kontekste bei e, pakomentuoti galimus pir, pirmuosius rezultatus 2013 metais. Aišku, mes norėtume, kad e, Europos investicijų bankas aktyviau dalyvautų ES iniciatyvose. Be abejonės, šiame, šiame kontekste reikia atsižvelgti į EIB specifiką. Ir e, norėčiau dabar paminėti kai kuriuos prioritetinius aspektus. Kalbėsiu apie tai, kas daroma ES ir kas daroma už jos ribų. Aš manau, kad kalbant apie ES veiklą, mes turėtume ir toliau didelį dėmesį teikti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir turėtume taip pat plėtoti priemonės mikrofinansavimo srityje, taip pat priemonės taikomas taip vadinamai socialiniai ekonomikai. Tuo būdu e, plėtodami, prisidėdami prie e, santykių tarp įvairaus dydžio įmonių plėtojimo. Čia kalba sukasi apie 3 milijonus mažų ir vidutinių įmonių bei apie 500 milijonų e, gyventojų, vartotojų. Tai jas sudaro 8 E, procentus pasaulio gyventojų, tačiau jiems tenka 58 procentai gerybių pagaminamų pasaulyje. Tad aš manau, kad EIB e veikdama savo veiklos srityje iš tikrųjų gal suvadinti labai svalbų vaidmenį. Nes e, į šitos aspektus būtent atkreipė dėmesį ir Europos centrinio banko vadovas. Noriu taip pat pabrėžti ir prioritetus tarptautinėme kontekste, ne tik tai ES. Manau, kad reikėtų teikti pagrindinį dėmesį į investicijas viduržėmio jūros baseino šalyse. Ir čia taip pat turime nepamiršti e, G8 Dovilio pareiškimo bei Arabų pavasario šalių Labai svarbios būtų investicijos į infrastruktūrų sektorių, į mažas ir vidutinės įmonės tame sektoriuje ir taip pat investicijos į politinių ir, ref, ir ekonominių reformų palaikymą. Taip pat labai svarbus aspektai būtų skaidrumas ir priežiūra, tikrinimas. Ypatinga dėmesį šiame kontekste reikia atkreipti į lėšų panaudojimą ir tų panaudojimo tikrinimą, kuomet lėšos patenka į tarpininkų rankas. Bankų priežiūra. Šiuo klausimu norėčiau paklausti jūsų, ką jūs manote, kokie santykiai turėtų nusistovėti šiuo klausimu tarp EIB ir ECB. E Turiu galvoje bankų priežiūros e, aspektus. Dėkuoju. To, um... Dabar ponui Kutas suteiksime žodį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Aš vėlavau šiek tiek, kadangi dėl automobilio buvo iškilę problemų, tačiau dabar jau esu čia. Ir noriu už paminėti keletą temų, klausti apie jas, kurias keliu nuolatos, kai kalbam apie Europos investicijų banką. Aš manau, kad tai yra mūsų pareiga ir vaidmuo tos klausimus nuolatos kelti, gauti atsakymus, kad žinotume, kas kelia susirūpinimą ir kas kaip klostosi. Pirmiausia, šiame krizės kontekste Europos investicijų bankas turi vaidinti labai svarbu vaidmenį, kad būtų galima užtikrinti uh, paramą realiai ekonomikai, kad jinai augtų. Tai yra svarbiausias tikslas. Aš šiek tiek apgailestauju dėl to, kad 2011 metais sumažėjo skolinimo, e, kurį vykdė Europos investicijų bankas. Banko kapitalo padidinimas leistų padaryti papildomas investicijas ir tai būtų sveikintina žingsnis. Būtent dėl to turime pritarti kapitalo padidinimui artimiausiais metais. Aš taip pat džiaugiuosi matydamas, e, kad buvo patvirtintas projektų obligacijų planas. Pone pirmininkė, norėčiau paklausti, kaip, kokia dabar yra padėtis, ar projektas jau yra imtas įgyvendinti. Tas planas projektų obligacijų jau įgyvendinamas. Dar tebelieka daug problemų dėl tarpininkų ir finansinės naudos gavėjų. Mes turime pernelyg mažai informacijos arba pernelyg mažai jos yra viešos, kas gauna naudą finansinę. Aš manyčiau, kad būtų, turėtų būti sudarytos sąlygos lengviau investuoti. Mažos ir vidutinės įmonės turėtų turėti galimybę lengviau skolintis. Kitas dalykas yra mokesčių priebėgos. Aš manau, kad šis klausimas dar irgi neišspręstas. Banko politika šioje srityje e, neužtikrina, kad to, kad ES lėšos nebūtų naudojamos ir gauta nauda ne, nebūtų e, slepiama tuose mokesčių priebėgose. Reikėtų čia daugiau koordinacijos ir veiksmų. Ir aš norėčiau dar pasakyti, kad ar yra numatyta kokia nors Europos Nesinių bankų politikos peržiūra, kalbant apie kovą su mokesčių priebėgomis. Norėčiau palinkėti jums sėkmingo bendradarbiavimo su ponu Mauro ir kitais šešėliniais pranešėjais, nagrinėjant šį klausimą. Ačiū. Uh, dėkuoju, Teodoras Teklapijos, Aldi frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Horui už jo prezentaciją ir už jo darbą. Jūs pasakėte, kad jūs ketinate per kitus trijus metus išleisti 6 milijardus pasinaudodami naują priemonę. O kas atsitiks su keturis, kitais 40 milijardų? Tai yra su tais pinigais, kurie pateks pas jūs pato, kai 100 milijardų bus padidintas jūsų, kapi, iki 100 milijardų bus padidintas jūsų kapitalas. Kiek jūs skolinsite tuomet? Ko jūs tikitės? Kokius skaičių tikitės? Ar skolinsite panašiai kaip dabar, ar skolinimo apimtis padidės? Nes man, manau, kad tai yra labai svarbu. Jūs pasakėte, kad mes turime dabar 27 valstybės narės, tačiau yra tokių šalių, kuriuose nedarbo lygis yra baisus. Bent jau dviejose šalyse per kitus metus, ko gero, vienas, kas ketvirtas žmogus neturės darbo. Kaip Jūs manote, ar tai paveiks kaip nors Jūsų veiklą ir paveiks? Kaip Jūs manote, ar Jūsų investicijos galės pakeisti šią padėtį? Ar nelabai? Ar jūsų investicijos įtakos nedarbo lygių neturės? Dėkoju, panašu, kad e, buvo užduota nemažai klausimų. Aš manau, kad Vertinės jau net nebeturi popieriaus, ant kurio užsirašinėti jūsų klausimus. O klausimų, ko gero, bus dar tikrai nemažai, nes mes diskusiją dar turime 45 minutės. Jeigu sugebėtumėte atsakyti per 5 minutės, iš tai šios klausimas būtų puiku. Na, bus nelengva tikrai, bet pasistengsiu. Dėkoju, ponė Mauro, dėkoju Jums už puikų darbą, už Jūsų pastangas rengiant šį pranešimą. Ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs klausėt ir apie ateitį. Visuomet yra naudinga apžvelgti praeitį, bet e, nepamirškime retirties. Aš jau pristačiau žiniasklaidai 2011 metų ataskaitą ir atėjo laikas kalbėti apie ateitį. Strateginės Europos investicijų banko vaidmuo. Aš jau minėjau, kad Europos investicijų bankas buvo įsteigtas pagal Romos sutartį. Ir mes vis dar jaučiame to pasakmes. Tuomet ekonominė bendryje vienijo tik tai šešias šalis. Ir aš galiu įsivaizduoti, kaip šešių šalių atstovai atsisėdo ir sugalvojo, jog mums reikia Europos investicijų banko tuomet e, buvo ketinama sukurti kažką, kas galėtų veikti kaip maršalo planas. E, tai buvo itin aktualu Italijai tuo metu ir beje, mūsų biuras Italijoje iki šiol yra didžiausias. Ir e, tais laikais buvo pagalvota, kad nereikia kurti antro maršalo plano, reikia sukurti investicijų banką. Taigi mūsų banko darbo tvarkos taisyklės niekuomet nebuvo e, parengtos taip, kad jos, mes galėtume veikti 27 šalise. Šios taisyklės buvo sukurtas 56 metais e, e, Bonoje ir kitur. Ir bankas buvo, buvo veikė kažkur Liuksemburgo gilumoje ir niekas nelabai ką apie jį žinojo. Tačiau dabar jau atėjo laikas mums e, išeiti dienos šviesą, turime veikti skaidriai ir atvirai. Ir labai glaudžiai bendradarbiaudami su ES institucijomis, institucijomis, ypatingai su Europos komisija. Mūsų santykiai su komisija yra labai svarbus. Intelektualinė pažanga per pastarąjį dešimtmetį buvo didžiulė ir mes turime suvienyti komisijos didžiulius pajėgumus, intelektualius pajėgumus, su Europos parlamento pritarimu be abejo, su savo, su banko gebėjimais. Turime stiprinti ES banko vaidmenį Labai populiaru yra kalbėti apie, vien, apie teisingas ir sąžiningas veiklos sąlygas e, ir, ir taip toliau. Aš savo e, laiku rūpinausi konkurenciją ir aš pasiskau už vienodas sąlygas visiems. Tačiau mes esame vienintelis bankas, kuris atsiskaito Europos auditorų, auditorumams, jums. Ir mes ir mūsų valdyboje nėra ne ES atstovų. Taigi Europos investicijų bankas yra vienintelis bankas, kuris yra, gali būti apibūdintas kaip vien ES bankas. Ir todėl mes turime tai apibriežti savo vaidmenį atsižvaldami į tai. Mūsų vaidmo turi būti labai stiprus. Ir pirmiausia, mes turime turėti teisę pasakyti ne projektams, kurie mums netinka. Tai turėtų būti mūsų pareiga mes galime reikalauti iš valstybių narių gerų projektų. Mes galime valstybės narėms pasakyti, gerai, šis projektas yra puikus, tačiau mes negalime jo finansuoti. Turime turėti galimybę pasakyti, ne, šis projektas tikrai negali būti finansuojamas. O, o tą dabar padaryti nėra lengva. Ir tai nėra vien tikslas, tai yra būtinybė. Jums tik, tikriausiai yra žinoma, kad didžioji dauguma mūsų akcininkų tai gali tik pasvajoti apie trigubo A reitingą. O mūsų reitingas toks ir išlieka, jis nepasikeitė rinkoje. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų akcininkai parodė, jog supranta, kad mūsų bankas yra svarbus ir kad nusprendė padidinti mūsų kapitalo bazę. Europos investicijų bankas, kaip minėjau, puikiai bendradarbiauja su komisija ir to labai džiaugiamės. Didesnės dėmesys mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip, mes manom, kad šios įmonės labai svarbios. Ir pačia atsižvelgite tai, kad kai kuriuose ES ir ne vieno ES Europos šalise komerciniai bankai mažina savo veiklos apimtis Ir tai reiškia, kad situacija tik tai pablogės, nes mūsų bankas turės e, teikti daugiau pagalbos e, mažoms vidutinėms įmonėms. Praeitą savaitę lankiausi Atenuose, kur mes pasirašėme susitarimą su Graikijos vyriausybė ir šis susitarimas yra skirtas būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mes ketiname imtis ir panašių veiksmų kitur Problema su mažomis ir vidutinėmis problemomis yra, yra tokia, kad paprastai jų problemų mes kaip ir nematome. Jeigu kalbame, pažiūrėjau, apie eksporto priemonės, pamatysime, jog eksporto draudimas e, nyksta. Yra nemažai mažų, nu, kiek didesnių gal įmonių, kurios puikiai konkuruoja tarptautinėje rinkoje, tačiau jos negali leisti savo importuoti joms reikiamų prekių. Ir turime tokioms įmonėms padėti tam ir kūrėme joms pritaikyti kitus instrumentus. Manau, kad e, dabartinė situacija mums, e, mus gali nuteikti viltingai. Mes matome, kad įtampa e, rinkose gan ženkliai sumažėjo per kelias pastarąsias savaitės po to, kai buvo paskelbta apie Europos centrinio banko sprendimus. Taigi dabar mes galime atsikvėpti šiek tiek, bet šį laiką turime išnaudoti protingai. Dar vien porą žodžių apie skaidrumą ir atskaitomybę. Mūsų ambicijos tikrai yra labai didelės. Mokesčių rojai. Negalime sauliaisti jų turėti. Nei viduržėmio jūros regione, nei kitur. Mes turime išorės mandatą, kurį mums suteikė taryba komisija ir parlamentas ir džiaugiuosi, kad mes jį turime, kadangi pagal šį mandatą mes galime siekti ES tikslų ir mūsų veikla už ES ribų neprieštarauja, netrukdo mūsų veiklai ES viduje, kadangi mūsų mandatai e, vidaus ir išorės veiklos yra skirtingi. ar mes, Europos šalės, laikėme savo įsipareigojimo arabų pavasario šalims. Dėl to labai abejoju. Mes gal padarėme nemažai gerų dalykų, tačiau aš manau, kad mes tikrai turėtume dar labiau sustiprinti tą, uh, savo pagalbą. Nors labai sunku buvo iš tikrųjų veikti, kai buvo deginamas e, ambasados e, arabų pavasario šalyje. Mes buvome susitikę tuo metu Nikosijoje ir nusprendėme padinti savo veiklą šiuose šalyse. Uh, Dabar yra kuriama stambi infrastruktūra ir taip pat yra sukurtas e, labai stambus e, investicijų paketas skirtas mažoms vidutinėms įmonėms Šiaurės Afrikoje. Ir Na, problema keičiantis nuomenėmis yra ta, kad e, paprastai trūksta laiko, nes šešėliai panašiai turi turėti galimybę paklausti. Ar aš manau, kad dabar išklausykime komitetų narių replikų ir paskui leisim atsakyti, nes pabaigoje dar reikia pasilikti laiko ir mes turime būtinai baigti šitą temą nagrinėti laiku. Jeigu laiko labai labai pritruks, tai jūs žinote, kokia pirmo tvarka yra suteiktas žodis. Ieškau šešėlių pranešėjų, Svena, jūs turbūt, ar ne, dabar turėtumėt kalbėti, prašau. Ja, herzlich willkommen, Herr Huja, ich spreche mal Deutsch. Dėkoju. Sveikiname jūs atvykusius į Europos parlamentą. Mes e, turime parlamento pirmininką vokietį ir kadangi ir, ir, ir jau labiau džiugu iš čia matyti. Visi sprendžiame Europos klausimus. Turiu keletą klausimų. Ir norėčiau e, paprašyti atsakyti raštu, jeigu mano klausimų pasirodytų jums per daug. Europoje mes turime labai aišku tikslą. 2050 metais turime turėti labai aiškias gairias. 2050-aisiais mūsų ekonomika turi naudoti labai mažai anglijas. Dabar turime tokių jėgainių, kurios turėtų išnykti 2050-aisiais. Jų emisijos turėtų labai sumažintos lyginant su 89 metų lygiu. Norėčiau paklausti, kaip ketinate veikti, kad būtų galima atsisakyti tų investicijų toms jėgainėms, kurios yra prieštaraujančios mūsų kovos su klimato kaita politikai mėnesių, mėnesius nevyriausybinės organizacijos spaudė bankus, kad e, tie tikslai jų būtų vertinami rimtai. Galiausiai toms nevyriausybinės organizacijoms paliko ir aš to džiaugiuosi. Antra, kokias išvadas jūs padarėte iš šio klausimo, ką tai reikš kitiems projektams. Ar reikia daugelio mėnesių bankui tam, kad jis pasiektų savo tikslus, galbūt galėtumėte pažiūrėti, kokia yra padėtis susijusi su kai kuriomis įmonėmis. Ko galima pasimokti iš Glenko bylos, nes buvo pas, pernai buvo pasirašytas sustarimas su Europos centriniu banku, kad būtų galima pasinaudoti Europos centrinio banko likvidumo priemonėmis. Bankui tai yra labai svarbu, nes jam tai yra ypač naudinga. Norėčiau paklausti, kaip, ar yra kokios nors sustarimas tarp Europos centrinio banko ir EIB. Institucijos, kurios turi galimybę naudotis šiomis likvidumo priemonėmis, turi turėti banko leidimą. Tačiau, jeigu teisingai supratau, Nuo pat pradžių, žinom, e, yra aišku, kad, bank, kad tos sustarimo nuostatos turi būti skaidrios. Jeigu taip neįmanoma, tai galbūt paaiškintumėt mums patys susitarimą, nes juridinių požiūrių man čia kas, daug kas yra neaišku. Tokie yra mano trys klausimai, dėkuoju už atsakymus ir linkiu didžiulės sėkmės jūsų busimuose darbuose. Kai turi būti gyvendinami tam tikri projektai, kai bankas turi jūs įgyveninti ir kai spaudimo tiek daug, gali kilti klausimas, kokios pagalbos jums gali reikti iš mūsų, nes mums tai kelia susirūpinimą. Dėkuoju toliau, panašintis, jeigu jūs sugebėsite kalbėti ne, ne ilgiau nei tris minutės, galėsime suteikti žodį visiems, kas nori pasisakyti. Proedre, δεν θα το ξεπεράσω το τριλεπτό, διότι... Dėkuoju. Aš pasistengsiu nekalbėti ilgiau negu tris minutės. Norėčiau pasveikinti EIB pirmininką, besilankantį pas mus. Taip pat norėčiau grįžti prie kai kurių pirmininko minėtų dalykų. Jūs sakėte, kad e, buvote Graikijoje prieš, Graikijoje prieš keletą dienų, kad e, pasirašyta sutartis E, su Graikijos vyriausybė dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimo. Tai yra svarbi naujiena, apie kurią daug e, kalbama ir e, ši iniciatyva buvo labai palankiai sutikta piliečių. Tad klausimas yra toks, ar EIB finansuos mažas ir vidutinės įmonės Graikijoje šiais metais, 2012 metais, nes mes daug informacijos apie tai e, girdėjome. E, Ir jūs tapote pirmininku 2012 metais, beje, sveikinu jūs užėmus šį postą. Tačiau mano klausimas yra toks. Kas garantuoja, kad šis įsipareigojimas šį kartą bus realiai įgyvendinamas? Kodėl iki šiol panašus projektai buvo neįgyvendinami, nors iš anksto buvo pranešama, kad jie vyks. Tad norėčiau sužinoti kaip bus šį kartą ir tai leistų suprasti geriau bendrą jūsų banko strategiją. Kitas dalykas. Jūs e, kalbėdamas apie tą susitarimą su Graikijos vyriausybė sakėte, jog tas e, susitarimas atveria galimybę finansavimui, kuriam reikės Graikijos vyriausybės garantijų. Ką jūs turite galvoje, sakydamas e, Graikijos E, valstybės garantija. Ar iki šiol Graikija turėjo problemų dėl savo įsipareigojimo EIB atžvilgių ir norėčiau taip pat žinoti, kokius konkrečiai projektus apims šis finansavimas, nes mes žinom, kad kai kurie projektai ir kai kurie uh, E, konkretus darbai dabar nevyksta dėl to, kad bankai nefinansuoja tų darbų, yra išaldyti, tad e, man būtų labai svarbu sužinoti atsakymus į šios klausimus, kad geriau galėčiau suprasti situaciją ir jūsų banko strategiją. Ačiū. Dėkoju. Atsiprašau, kolega, jūs esate sąraše. ECR grupės atstovas klaus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu Norėčiau padėkoti ponui Hoyer už jo e, pristatymą, pasisakymą ir norėčiau šiek tiek paminėti, ką mes manome apie AIB vaidmenį. Mes raginome AIB gyventinti rizikos prevencijos praktiką, kas galėtų ir kad būtų galima išsaugoti tvirtas kapitalo pozicijas. Liberalios politikos e, esmė ir būtų ta. EIB šiandien galėtų būti skaidresnė šiandien ir būtų galima e, daugiau skaidrumo suteikti skolinimo operacijoms, ypač kai skolinama ne ES valstybėms narėms. E, norėčiau sužinoti štai ką, koks būtų jūsų preliminarus jūsų žvilgsnis į ES 2020 projektų obligacijų planus kaip bus su rizikos pasidalymu ir tų obligacijų įvertinimu, kainos nustatymu. Norėčiau paklausti, kokios yra šalių galimybės įsisavinti lėšas, ypač viduržėmio Europos. E, mes tikimės, kad ekonomika iš pakels, pa, pa, pakils netrukus, nes tokios šalis kaip Ispanija e, yra tokios šalis, kur oro uostai, keliai ir taip toliau yra tas rytis, kur būtų galima investuoti. Ir ypač Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Graikijoje. Nes šis sprendimas būtų labai svarbus, kad būtų galima paskatinti ekonomikos kilimą tose šalyse. Pirmininkė, dėkoju. Dabar, kaip pabaigsiu klausti Ponas Nedrinangen klausė, nes dabar klaus kolego savo vardu. Šešėlė pranešėjai klausimus baigė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs jau gavote savo pirmtako pranešimą. Ne viską skaičiau, bet skaičius peržvelgiau, sako kalbėtojas. Iš daugiau negu 4 tūkstančių projektų 725 bus gyventinami Ispanijoje, 500 Italijoje, 380 Portugalijoje, 146 Portugalijoje jau projektai yra įgyvendinti. Kaip bankas vertina eurozonos galimybės žinoti tuos projektus, kurie e, gali paskatinti ekonomikos augimą ateityje. Ir čia pirmiausia, mastau apie bandomąjį projektą, apie tokią iniciatyvą. Dvidešimt trys procentai tų projektų yra skirti Europai. Ar būtų galima spausti valstybės narės ir kaip, kad jūs reiktumėt nepriklausomi, kitas klausimas. Kai dėl jūsų projektų paskirstimo atskiriams sektoriams ES valstybėse, 27 narių valstybėse. Kolega Gygold pareiškė tam tikrą kritiką, kurią aš pritariu. Apsirūpinimas e, energijos ištekliais yra be abejo nacionalinės kompetencijos rytis. Ir jeigu bankas investuoja į šiluminės jėgainės, kurios naudoja anglį, tai ar tai ar, ar tai nepriklauso nuo tų, kurie atsakingi yra už energijos išteklius, ar bankas negalėtų investuoti kitaip. Kokiuose sektoriuose bankas ketina teikti savo pagalbą, kokį vaidmenį vaidins atskiros energijos rūšis, pavyzdžiui, apsirūpinimas duomis ir panašiai. Paskaitysiu sąrašą, kad žiūrėtumėte, tai, kas kalbės. Tik trumpas techninis klausimas. Jeigu Europos investicijų bankas yra naudos nesiekiami tai organizacija, tai iš ko buvo gautas tas pelnas, kurį minėjote? Nes jūs kalbėjote apie tai, kad bankas gavo pelno iš savo veiklos. That, that was, that was iš tikrųjų, labai trumpas buvo ir aiškus klausimas. Verniu, atrodo, kad jis rado savo klausimą. Silvi. Äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Kalbėsiu prancūziškai. Žinome, kad e, buvo padidintas e, kapitalas ir Ar jūs numatote skolintis pinigų, jeigu, pinigų, jeigu jų neužteks investicijoms? Kitas dalykas labai sparčiai auga taupimas. Ką Jūs apie tai man? Äh, drei kurze Fragen. Sie haben von dem äh, außerordentlich guten Standing der. Trys trumpi klausimai. Jūs äh, kalbėjote apie trigubą A banko įvertinimą. Tačiau ar tai susiję su banko, su tuo, kad akcininkai yra valstybės narės? Banko sėkmė gali būti taip pat svarbus dalykas e, euroobligacijoms, jeigu e, jie yra e, platinami eurozonoje. Tad norėčiau dar paklausti, kaip jūs e, vertinate Norėčiau paklausti, kurie sėkmingi buvo projektai ir koks jūsų pasitenkinimo procentas, e, kalbant apie projektus. Ir kaip jūs e, žiūrite į kitus bankus? Ar jūs esat partneriai ar konkurentai? Dėkui. Ačiū. Pone Hori, puiku yra, kad jūs pasakėt, kad labai svarbu yra nefinansuoti projektų, kurių tikrai nėra protinga finansuoti, kurie yra, kurie yra pernelik rizikingi. Žinome, kad tai visiškai atitinka jūsų, toks atvirumas atitinka jūsų reputaciją. Uh, Čia parlamente mes visame stengiamės įvertinti riziką ir mes manome, kad tie bankai, kurie finansuoja kartu su jumis projektus, taip pat turėtų turėti uh, uh, geresnės rizikos valdymo galimybės. Ką Jūs apie tai manote? Toliau, projekto obligacijos. Aš visuomet e, teigiamai vertinau šį pasiūlymą, o visų finansininkė. Uh, Mano šalyje yra puikių projektų, kurie e, bus finansuojami e, viešojo ir privačiojo sektorių. Tai yra puikus projektai. Ir kiekvieną kartą kai aš klausiu šio projekto vykdytojų, kodėl jie nesikreipia jūsų banką, jie man sako, kad, kad tai yra pernelik sunku. Taigi, jeigu jūs ketinate plėsti savo veiklą, jūs turėsite dirbti su visomis 27 šalimis. Ir man būtų labai įdomu, jeigu jūsų darbuotojai galėtų man paaiškinti, kodėl jie negali suteikti visos aiškios informacijos projektų videokredituojams mano šalyje. Aš tikrai norėčiau išsiaiškinti, kodėl taip yra ir kodėl mano šalyje labai sunku yra gauti žmonėms informaciją. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau. Mano pirmi žodžiai bus padėkos e, žodžiai pirmininkui, nes mes labai dėkingi Jums už Jūsų dėmesį parlamentui. Jūs e, neturite uh, E, prievalės lankytis e, pas mus, tačiau e, jūsų pirmtakas taip pat lanky, bendradarbiavo su mumis kaip biudžeto komiteto narys. Noriu paklausti štai ko. EIB netenka bankinio, bankinės priežiūros funkciją. Mes jau kuris laikas prašome, kad ši funkcija būtų jums suteikta ir kad būtų teisinis pagrindas atitinkamas numatytas. Jūsų pirmtakas palankiai tai žiūrėjo. Niekuomet nebuvo politinio konsensuso šituo klausimu. Mes bijom, kad EIB gali prarasti trigubą A Parlamentas keletą kartų jau balsavo už tai, kad, atsiprašau, sako kalbėtojas, ES jau balsavo keletą kartų už tai, kad ES taptų akcininku šalia valstybių narių. Ką Jūs manote apie tokią galimybę? Dėkoju. Tai tiek norinčių pasisakyti. Mario Mauro, ar jūs norėtume dabar pasisakyti, ar suteiksime jūsų laiką ponui Hoeriui, kad jis atsakytų į klausimus? Jūs norėtume sureaguoti, išsakytas pastabas? Prezidentė, o. Pone pirmininkė, aš beveličiau išklausyti pirmininko pasisakymą, tuo pačiu norėčiau dar padėkoti šešėlėms panešėjams už jų atliktą darbą. Dėkuoju pusę vienuolikos turėsime perėti prie kito klausimo, o dabar galite atsakyti į užduotus klausimus. Okay, vielen Dank. Ich, ähm... Dėkuoju. Ne, turbūt neatsakysiu visus užduotus klausimus. Atsakysiu į tuos, kurių nespėsiu dabar raštu. poniai Guliar būtent atsakysiu raštu, nes turiu susirinkti šiek tiek daugiau informacijos, kad mano atsakymas būtų tikslus. Klausimai susijęs su energetikos politika apskritai yra tokie, kur atsakymą reikalingi remiantis būsimą ES poziciją dėl energetikos. Na ir bankas, aišku, čia atsidūrė nelengvoje padėtyje, nes mes esam 27 valstybių narių bankas, tad mano šeimininkų, viršininkų yra 27 ir politikos tose valstybėse yra labai skirtingos. Kai kalbame apie klimato kaitą, kovą su klimato kaita, kai kalbame apie aplinką, klausimai e, visi tie yra pakankamai sudėtingi. Skaičių neturiu, bet 500 milijonų eurų buvo skirti aplinkosaugos projektams. Šiandien daug, daug keletas milijardų per metus skiriama aplinkosaugos projektams. Kitaip tariant, nes čia investicijos yra labai išaugusios. Kai dėl energetikos politikos turime su valstybėmis narėmis diskutuoti, su jumis, su, su komisija, kad būtų aišku, kokia bus bendra ES linija energetikos rytyje. Visi tie klausimai yra svarbus, su jie turi būti iškelti, į juos reikia atsakyti. Anglį naudojančių jėgainių klausimas irgi yra be abejo svarbus. Daugelio tų šalių, kur turi tokias jėgainės padėtis, nelengva. Turime tom šalim suteikti pagalbą ir turime e, neleisti toms valstybėms nukrypti į tokius energetikos šaltinių paieškos sprendimus, kurie bus labai kenksmingi aplinkai. Be abejo, e, kartais naudojamasi tokiais energijos šaltiniais, kurie nėra patys ekologiškiausi, pavyzdžiui, anglis. Tačiau turime e, būtinai išvengti fanatiško elgesio ar požiūrio, turime žvelgti supratingai šį klausimą. Na, Porgenko mes, e, ponė Gigold, sumokėjom didelę kainą, tačiau iš to ir pasimokėm. E, yra tokių dalykų, kuriems aš tiesa nepritariu, bet dabar tą paveldą reikia susitvarkyti. Būtina išvengti euforijos. Turime tiesiog būti budresni, bet tai yra mūsų politikos dalis. Kai dėl galimybės pasinaudoti likvidumo priemonėmis. Mes galime pateikti jums šiuo klausimu e, aišku labai politinį tekstą. Mums svarbiausia yra štai kas kad šalis turėtų galimybę pasinaudoti Europos investicijų bankų likvidumo priemonėmis. Tai reiškia, kad tuomet šalis įje tvirtesnė pozicija rinkoje, tad turime pamastyti kas nutiktų rinkose, jeigu tokia galimybė valstybėms būtų numatyta. Tačiau manau, kad tai, kas buvo nuspręsta, dar nėra, taip sakant, išgraviruota akmenyje ir nepakeičiama. Svarbu yra štai kas. Šios rytyje buvo pateikta daug siūlymų ir prieš atvykdamas į banką dirbti. Įsivaizdavau savo būsimų pirmininkų ir man kilo klausimas, ar EIB negalėtų būti tas skolintojas, kuris skolina tada, kai nebėra galimybių pasiskolinti kitur. Ir štai išmušė tiesos valanda. Aš visą laiką siūdavau, siūlydavau valdytojų tarybai atmesti tokius siūlymus, nes mes savo skolinimo galimybės jau viršijame. banko e, pelnas, bet irgi visiškai pasikeisų, mūsų verslo planų irgi iškiltų pavojus. Todėl nenorėčiau laikytis čia išdėstytos minties. Banko gynybos klausimas. Na taip, kai kurie projektai buvo svarstyti parlamentas nepasidavė tam tikriams spaudimams ir aš tikiuosi, kad situacija nepablogės ateityje. Kai dėl Graikijos. Sustarima su ja. Norėtume, kad tas susitarimas atsirastų, būtų gyvendintas ir norėčiau pasakyti, kad niekada nedalyvavau tokiuose žaidimėliuose, kai E, pirštų rodoma į trejetą nacionalius parlamentus, Graikiją, banką ir taip toliau ir panašiai. Tai neturi jokios prasmės. Reikia rasti sprendimą, problemų sprendimą ir remiantis, taip sakant, tvirtų sveikų pagrindų. Mes žinome, kiek laiko buvo prarasta Graikijoje. Vyko rinkimai, pirmieji referendumai, kurie paaiškėjo nereikalingi, po to pirmi rinkimai, antri rinkimai. Ir dabar turime visiškai naują padėtį, kai tenka dėrėti su Graikijos administracija. Ir galiu pasakyti, kad tos diskusijos buvo labai vaisingos ir tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime tą pačią dvasę. Sąlygos, kurias, kuriomis komisija surašė savo pritarimą, sąlygose yra du dalykai. Ir komisija, manau, pritars, kad reikia susitarti dėl kai kurių dalykų. Tiesą sakant, kai tik komisija pasirašys tą sustarimą, pinigai pasieks Graikiją iš karto. E, tai pasakyta apie visą eilę projektų ir taip pat apie infrastruktūros projektus. Tačiau egzistuoja tam tikri skirtumai. Pirmiausia, yra daug kelių projektų, kurie buvo sustabdyti Ir ta, tos projektus reikia peržiūrėti, kiek jie yra gyv, ekonomiškai gyvybingi, kai kurių gal teks atsisakyti. Ir paskui tarp koncesininkų yra susiklošys labai sudėtinga struktūra tarp Graikijos administracijos ir mūsų. Tai yra iš tikrųjų didis galvos skausmas. Ir mes būtent dėl to ir pasakėm ponui Samaras ir ponui Kitakis praėjusią savaitę, mes pasakėme, kad mums reikalinga, kad Graikijos vyriausybė E, jeigu pradėsime gyveninti tą projektą, dirbtų ranką rankon su mumis. Ir vyriausybė ruošiasi teikti savo garantiją šiam projektui, ir tai yra geras ženklas. E, diskutuojant su Graikija parlamentas mums be abejo gali būti naudingas. Per pastarosius dviejus metus pastebėjome, kad net jeigu struktūrinių fondų programavimas yra sunkus dalykas, apie tai kalbėti yra būtina. Kad um, kad galėtume nuo svarbių dalykų, kurie atrodė svarbus prieš dešimtmetį, perėti prie tų, kurius, kurie svarbu šiandien. Nuo energetikos projekto, išmanaus energetikos projekto, e, kur gaminau naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, tie projektai buvo neįmanomi prieš dešimt metų. Ir būtų neteisinga dabar mesti tuos projektus ir dirbti tik prie kelių ir infrastruktūros projektų. Tiesiog turime laikytis labai sutelto, koncentruoto požiūrio į kelių projektus ir nuo jų kai kuriais atvejais perėti prie kitų efektyvių projektų, e, atsinaujinančius energijos ar kelių infrastruktūros rytyje. Ir be abejo, būtinas tam tikras lankstumas, kad projektų programavimas būtų sklandus. Galimybė įsisavinti lėšas, kai kuriuose šalise tai yra didžiulė problema. Reikia suprasti, kad yra trys Europos bendrijos politikos elementai. Jeigu norime, kad įsisavinimas tų lėšų pagerėtų, kad būtų išduodama paskolų, reikia taip pat sugebėti teikti patarimus, finansinius ir techninius, ir tai bus tas patarimų teikimas mums taps kardinaliu dalyku. Nes 12 metams programavimo darbus esame užbaigę. Kad dėl 13 metų, tai turime pasakyti, kad daugiau projektų gyveninti su mažiau lėšų dėja yra neįmanoma. Būtina veikti dinamiškiau, vystyti daugiau inovatyvių projektų, turėti inovatyvių priemonių. Turime turėti galimybę kreipti savo antus ir paprašyti mus remti, kad viskas klostytųsi sklandžiai. Tarybos vaidmo turi būti stiprinamas ir banko stiprioji pusė yra ta, kad jis sugeba teikti patarimus susijusius su paskolomis ir taip pat už, bankas gali užtikrinti ir mišrų vadinamai finansavimą. Esu girdėjęs apie, per vasaros atostogos apie e, labai neblogus produktus už ES ribų, energetikos projektai, kelių infrastruktūros projektai ir Europos investicijų banko dėka ES patikimumas žymiai išaugo. Europos vystimosi fondų buvo pasinaudota ir Rytų Europa ir Viduržėmio jūra yra geri tokių projektų gyvenimo pavyzdžiai. Darbo dar tebelieka, tačiau džiaugiuosi, kad esant dabartiniai padėčiai mus pavyko visus darbus reikšmingai pastumėti pirmin. Mes koordinuojame savo darbą su Europos investicijų ir plėtros bankom, Šį klausimą taip pat buvo, buvo uždavęs ponas Krins, atvečiau atsakyti labai aiškiai. Europos investicijų ir plėtros bankas turi Europos investuotojų, tačiau jie nebūtinai yra Europos Sąjungos nariai. Ir to banko tikslai nebūtinai atitinka 100 procentų ES tikslus, esama kai kurių skirtumų. Ir E, jie konstatuojami tada, kai lyginami teisės aktai reglamentuoja šių organizacijų veiklą, nes, pavyzdžiui, Kinijos įmonės, pavyzdžiui, neprivalo laikytis tų pačių įsipareigojimų kaip mes, pavyzdžiui, kaip institucija, e, nes mes esame atsakingi, e, atskaitingi auditorumams, jums ir panašiai. Taigi, Europos investicijų ir plėtros bankas turi sukaupęs praktikos, kai tik žlugo Berlyno šį, siemę. Matėme, kad Europos investicijų plėtros bankas nebuvo pasiruošęs tokiems taigiems pasikeitimams, nes priešingų atveju bankas turėjo priimti iššūkį rytų Europoje. Jam nepavyko to padaryti ir, man atrodo, tai buvo padaryta didžiulė klaida. Tad dabar nebeturime kartoti tos pačios klaidos su viduržėmio jūros regionu. Mes bendradarbiavę su Europos investicijų ir plėtros banku e, su manim e, kompetitingus atstovai užmės ryšius, mes tengiamės dėti bendras pastangas, konkrečiai Graikijoje nes Graikijai tai yra reikalinga, jie reikalinga, kad būtų gerai koordinuojama tarptautinė pagalba. E, turim sustelkti prie to, kas pavyksta daryti geriausiai. Ir kai tenka teikti techninę pagalbą, esam stipresni mes. Kitais atvejais galbūt stipresnis yra Europos investicijų plėtros bankas. Nes jeigu visi darytume tą patį, tai mums nereikėtų turėti atstovo Europos institucijų plėtros banke ir to banko atstovai nedirbtų mūsųse. Galėtume visi dirbti kiekvienas tik savo įstaigoje. Ponui Langen. Pietų šalyse mūsų banko vaidmuo, koks turėtų būti. Būtina išlaikyti pusiausvyrą. Europos investicijų banko tikslai yra pribriežti sutartyse. Sanglauda, pavyzdžiui, yra labai svarbus aspektas. Tad svarbu, kad svarbu, kad nepamirštume, kad yra tokių vietų, kur, pavyzdžiui, paklausa yra didžiulė, nes mes turime, kaip jau sakiau, 27 valstybės narės Europos Sąjungoje ir jau netrukus turėsime 28. Aš buvau susitikęs su Europos Sąjungos ministrais ir bandžiau juos įtikinti didinti kapitalą. Aš su Osborne kalbėjau, kad man reikalingi 6 milijardai. Ir man pasakyta, kad buvo padaryta klaida. kaip sulaukti tų valstybių narių pritarimo. Pone Ford, man susidaro toks įspūdis, kad Junktinė karalystė vėluoja, kai dėl finansavimo gaunamo iš Europos investicijų banko. Tačiau situacija nėra bloga. Akivaizdu, kad mums reikėtų dar šį klausimą išsameu aptarti. Uh, other... Kai kalbame apie mūsų prioritetus, apie energetiką ir kitas rytis, manau, jog visiems yra akivaizdu, jog Europos investicijų bankas turi didžiulį investicinį potencialą, tačiau per kitus metus jis turės laikytis ES užsibrieštų prioritetų. Ir mums labai įdomu bus stebėti, kaip vyks diskusijos dėl Uh, Europos transporto tinklų. Mes stebime, kaip Europa dalyvauja globalizacijos procese, mes norime stiprinti Europos pozicijas. Ir visiškai teisingai mes to, uh, kalbame apie tai, kad dar daug ką galime būtų nuveikti tobulinant uh, ryšio paslaugas. Ir informacijos technologijas ES. Tačiau kartu mes suprantame, kad gyvender veiks tik tuomet, jei mes turėsime ryšio paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą. Ir šią infrastruktūrą sukurti reikės investicijų, kurių nepakels ne viena valstybė narė vien savo pajėgomis. Ir todėl mums reikia konkrečių pasiūlymų, konkrečių projektų. Kurios valstybės narės e, nenori dabar kelti šio klausimo, nes kai kurios valstybės e, narės priėmė nacionalinius įstatymus, e, pagal kuriuos jie gali užtikrinti kol kas bent jau teikiamą reikalingą energijos ryšio energijos tikimo ryšio paslaugas. Taigi aš reikalausi tikrai, kad būtų daugiau investuojama į mokslinius rimus ir inovacijas. ES tikrai kol kas per mažai investuoja į mokslinius tyrimus ir jeigu mes galėtume padėti ją finansuoti investicijas į inovacijas ir mokslinius tyrimus, būtų puiku, nes tai yra labai akivaizdu, kai mes gyvename globalizacijos sąlygomis. Kiek visas, visa mūsų veikla vertinama yra atsižvelgiant tai, kiek mes padedame siekti ES tikslų. Mes stebime Europoje, kad, kad įgyvendinami yra įvairūs projektai. Dažnai projektai buvo pradėti įgyvendinti prieš 15 metų ir sprendimai buvo priimti irgi prieš 15 metų. Ir šiandien gali atrodyti, kad gal jie ir nebuvo reikalingi. Taigi šiandien, tai todėl šiandien mes turime vengti daryti nu, tokias klaidas Ir jei tokie projektai yra gyvendinami, bankas turi užtikrinti, jog yra apsaugoti tinkamai ES investicijos ir, ir ES interesai. Ir nepaisant to, kad buvo padaryta gal klaidų, mūsų uh, apsaugos sistema yra tokia stipri, kad mes nepatyrėme praktiškai jokių nuostolių. Dėl pelno, taip, mes esame pelno nesiekianti uh, organizacija, bet tai nere, nereiškia, kad mums nereikia pelno, kadangi be pelno mes nesugebėtume, be pelno mes turėtume būtume priversti imti pinigus iš savo atsargų. O to mes nelabai norime daryti. Aš manau, kad mes turėtume vis tiek siekti e, užsidirbti pelno. Dar vienas žodis apie priežiūrą. Praeitą savaitę Kofinė mes e, gan daug kalbėjome apie bankininkystės sąjungą ir apie ją reikalingas priemonės. Mus visiškai tenkina e, centrinio banko vaidmuo. Mes puikiai bendradarbiavame su audito rūmais, bet jei Europos centrinis bankas nuspręs, ką nors keisti, mes be abejo visiškai pritarsime jo pasiūlymams. Į kitus klausimus aš atsakysiu arba kitą kartą, arba galėsiu pateikti atsakymus raštu. Pirmininkė, Werneri, mes turime tęsti darbą. Gal jūs galėtumėte raštu pateikti savo klausimą, gerai? Na taip. Europos investicijų banko potencialas yra didžiulis. ir kad būtų galima įvertinti tuos projektus, kuriuos, e, kuriuos įmas įgyvendinti viešo administracija. Ar manote, kad be Europos investicijų bankų galima turėti ir Europos reitingo agentūrą? Na, iš tikrųjų, labai aiškus ir konkretus klausimas. Tačiau jeigu jūs dar turite klausimų ir norėtumėt juos pateikti pon Werneriui, tuomet atsiųskite mums rašte, raštelį su tokiu klausimu. Right, we are going to move straight on very quickly to uh, the agenda item. Mes dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir sakėme, kad dabar pradėsime ponios Taisin pranešimą. Pirmininkė prašo kolegų tyliai iš, išeiti iš salės ir nekalbėti, o kalbėti jau už salės durų. Dabar pereitame prie baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinką. Pranešė minėjo, kad jai nereikia per nelik ilgo pasisakymo ir aš netrūkstaisiu jai žodį. Labai trumpas bus kalbėjimo laikas. Pirmininkė prašo kalbėti už salės durų, nes mes, sako pirmininkė, neturime laiko, kad galėtume jį išvaistyti. Um, Thank, thank you very much. And... Dėkoju. Aš pasakiau, kad man nereikės daug laiko ir pasakiau taip pirmiausia dėl to, kad e, patekti pakeitimai patobulina tekstą, mes puikiai pradarbiavome, puikiai dirbome su šešėlinis pranešėjais. Labai trumpai norėčiau pranešti jums e, apie tai, kas įvyko pastaruoju metu. Vyko du šešėlinių pranešėjų susitikimai, mes parengėme visus kompromisinius pakeitimus, šešėliniai pranešėjai pateikė kelis klausimus ir techninės e, pastabas, bet aš manau, kad mes esame pasirengę balsuoti ir vėlgi puikaus bendradarbiavimo dėka mes sugebėjome išspręsti Liboro klausimus ir uh, krit, e, palyginimo kriterijų nustatymo klausimą ir kartu su ponu Barnie mes taip pat dirbame, stengiamės suderinti poziciją su komisija. Akivaizdu, kad kai prasidės trilogas ir darybos, dar turėsime ką derinti. Tačiau iš esmės mes žengėme vieną linkmę ir norėčiau priminti kolegoms, kad vyks netrukus klausimas šią temą ir būtų puiku, jeigu kolegos dalyvautų šiame e, klausime. Mes jau buvome surengę video konferenciją, kuriame dalyvavo ponas e, Almūnė, ponas Barnie. Ir klausimas taip pat bus aukšto lygio ir mes galėsime aptarti daug ką. Taigi šiuo metu mes rengėme galutinius, paskutinius kompromisinius pakeitimus, nes netrukus su jais pakeitimų patikimo terminas mes turėsime pradėti dirbti su Libė komitetu. Iš esmės mūsų pozicijos nesiskeria. Ir puiku, kad mūsų pirmininkė Šaron išsiderėjo tokią darbo tvarką, pagal kurią mes turėsime bendrą atsakomybę. Penkiasdešimt pakeitimų buvo pateikta, aštuoniolika iš jų buvo e, pateikta iš e, mūsų komiteto, iš Lybės, atsiprašau, komiteto. Ten, ten kalbama apie, e, apie benchmarking, apie visus kitus labai protingus dalykus. Nemažai buvo pateikta pakeitimų dėl to, kaip galima būtų manipuliuoti e, nustatytais e, koeficientais. Ir iš esmės pakeitimai buvo skirti tam, kad tekstas būtų aiškesnis, teisiškai aišk, aiškesnis. Toliau SIPA pateikė taip pat kelis pakeitimus, kuriame yra išsprendžiama pro, problema, kuri gali kilti, kai kas nors verčia ką nors prikiauti viešai neskleidžiant e, informaciją. Taigi, Taip pat siekiama yra nustatyti maksimalų minimalų laikotarpį, per, kur, per kurį gali e, būti nustatytas e, manipuliavimo rinka ar piknaudžiavimo viešinėsose informacija atvejus. Aš noriu, kad viskas būtų užsakyta labai aiškiai. Jeigu mes kalbame apie suderintus režimus, e, suderintą požiūrį į manipuliavimą rink, rinką, mes nekalbame apie tai, kad kiekviena valstybė narė taikys vienodas sankcijas. Mes turime, tačiau yra visiškai normalu tikėtis, kad bus nusatytos bendros kažkokios e, mažiausios ir aukščiausios ribos. Toliau, mokym, teisėsaugos pareigūnų mokymas. Uh, ir e, užtikrinimas, jog jie turi tinkamas tyrimo priemonės, tai yra puiku, man ši mintis tinka, tarybai nelabai, bet be abejo reikia renkti tinkamai teisės saugos pareigūnus. Taigi, tai būtų svarbiausi klausimai, apie kuriuos norėjau pakalbėti. Uh, Aš tęsiu dar dvišalius e, pokalbės, dvišalės darybas su šešėliniais pranešėjais. Mes norime, kad direktyva būtų suderinama su kitais jau galiojančiais dokumentais, kad ji būtų nuosekli. Ir aš ketinu netrukus pateikti Jums galutinį šio dokumento tekstą. Dėkuoju, pereikime prie šešėlių pranešėjus ir kas nematau, nežinau, ar kas nors pavaduos ją. Jeigu ne, leisime įkalbėti vėliau, jeigu ateis. O dabar Alde atstovas Wolf Klins kalbės. Po e, Arlinos pasisakymo nelabai ką galiu pridurti, manau, kad viską, ką jinai pasakė, e, viskam tam mes galime pritarti. Dabar nenorėčiau detaliai komentuoti pasiūlymo dvišalių pagrindu kartu su kitais šešėliniais pranešėjais mes aptarsime šios klausimus. Manau, kad apskritai mes einame tinkamą linkme. Svenas. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už tą tokį požiūrį, kuriam mes galim tik pritarti. Manau, kad tai yra labai naudinga. Antra, svarbu, kad būtų surinktas klausimas ir šešėliniai pranešėjai ir pati pranešėja turėtų atvirai priimti tos pasiūlymus, kurie būtų klausimų metu išsakyti ir mes turėtume rasti sprendimus, kaip integruoti rengiamą dokumentą tų klausimų rezultatus. Nes, na, gal kas sakys, kad daugiau dirbame reklamai negu siekdami konkrečių tikslų, tačiau e, šešėliai pranešėjai, manyčiau, turėtų laikytis atviros pozicijos ir reikiamas nuostatas įtraukti į dokumentą. Mes remiame taip pat komisijos požiūrį. Norėčiau tiesiog pridurti, kad galvojame, jog kad tie dalykai, kurie yra projekte numatyti, būtų paremti geriau palūkonų procentais. Tačiau tai nėra pakankamas kriterijus. Reikėtų, e, reikėtų tuos koeficientus patikslinti ir jų skalę išplėsti. Turėtume pasižiūrėti, kaip apibriežti tai. Kai dėl pakeitimų. Mes pateikėme keletą siūlymų 42 ir 55 numeriai yra mūsų pakeitimų. 56 taip pat, kur yra siūloma padaryti aiškę nuorodą į direktyvą ir reikėtų, kad dėl sankcijų valstybių narių teisės aktai būtų atitinkamai pataisyti ir kad būtų baudžiama ne tik už tiesioginę finautą, finansinę naudą gautą iš neteisėtos sandorių, bet taip pat, kad būtų baudžiama ir už netiesiogius veiksmus, kurie, pavyzdžiui, sukėlė sumaištį rinkoje. Mes remiame taip pat ir daugelį kolegų pakeitimų. Manome, kad buvo reikšmingai pagerintas apibrėžimas piknaudžiavimo rinką. Ten kalbam apie tam tikrą elgesį, kuris yra baustinas ir pasakyta, koks elgesys yra baustinas. Net jeigu baustina netgi tada, jeigu tas elgesys su, ne, netiesiogiai sukėlė rinkos sutrikimų. E, šeštojo konstituojimo dalyje e, yra aiškiai apibriešta, kas yra tas piknaudžiavimas ir manyčiau, kad jis yra pakankamas, nes kalbu ir apie tiesioginį, netiesioginį elgesį sukeliantį rinkos e, sutrikimus, e, kalbam apie neteisėtą naudojimąsi finansinėmis priemonėmis ir rinkos trikdžius. Trečiajame ir ketvirtajame straipsniuose Sirpapyti Kainin taip kalba apie tai, ką mes galime pritarti. E, ten yra siūloma taip pat pritaikyti sankcijas už padarytą žalą ir taip pat e, yra numatyto, siūloma numatyti sankcijas ir už netyčinį duomenų atskleidimą tam tikrų. Ramon Tremousa ketvirtam straipsnė pateikė pasiūlymą dėl neprofesionalių investuotojų padarytos žalos. E, čia yra tas klausimas, kurį galbūt būtų galima MIFID dokumentuose išspręsti. Taip pat yra dar du pakeitinai, 23 pirmiausia, kurį pateikė Silvija Gulia, gerbiama mano kolegė. Ten yra pasakyta, jog gali atsirasti spragų dėl informacijos, kuri buvo paskleista specialiai žurnalistams. Ir akivaizdu, kad žurnalistai turi būti apsaugoti. Tačiau asmo, kuris pasinaudojo žurnalistų paslaugomis tam, kad galėtų paskleisti neteisingą informaciją rinkoje, tas asmo turėtų būti e, persekiojamas, nes priešingų atveju galima čia e, sukurti tokią spragą, kad, kuri paliks vietą ir erdvę mm, blogų ketinimų turintiems asmenims naudotis rinką blogiems tikslams. 18 konstatuojimų dalis Wolf Klins e, pateikė pakeitimą. Mes nepritarėme tam, kad, e, kad reikėtų tik išimties tvarka taikyti baudžiamąją ar, administ... ar, ar, ar asmenę atsakomybę. Ir mes Manome, kad tos nuostatos nereikia. Ir šiaip visiems ačiū už darbą. Nekantrai lauksime tolesnio darbo su pranešėja. Manau, kad netrukus tos savo nuomonių skirtumus suderinsime. Dėkoju. Dėkoju. Ar AKR frakcijos vardu kas nors norėtų pasisakyti, nes nematau kei. Guja, Marisa, prašau. Brigada. Eh, eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat Norėčiau e, padėkoti kolegai už pasiūlymą. Ir Arlenai už jos pranešimą. Jau pirminis pasiūlymas, tiesą pasakius, buvo tikrai neblogas. Aš e, nedalyvavau rengiant šį pasiūlymą, kadangi e, mes e, pasikeitė komitetas ir mes negalėjom pateikti pakeitimų, tačiau aš skaičiau pranešimą ir e, mačiau pasiūlytus pakeitimus. Yra keturi tipai tų pakeitimų. Yra pakeitimų, kurie susiję su tomis veikomis, apie kurias kalbama direktyvoje. Yra kita grupė pakeitimų, kurie reikalauja patikslinti savokas. Ir kita dar grupė yra susijusi su pasyve veika ar kitais veiksmais, e, už kuriuos gali būti numatomos sankcijos. Dabar keletas bendro pabudžio pastebėjimų. Man atrodo, kad e, direktyva ir beje apie tai kalbama daugelie pakeitimų. Direktyva neturėtų numatyti nuostatų numatančių išimtis taikomas tam, tam tikrai veikai. Jeigu taip darysime, jeigu eisime tuo keliu, tai atsidursime Šveicarijos padėtyje, nes Šveicarijoje praktiškai niekas nebedraudžiama. Bet e, kalbam apie tam tikrą veiką ar tam tikrą elgesį, tai turim e, grįžčiau apibriežti tuos dalykus. Sankcijos turi būti numatytos taip pat ir už ketinimus. Jau buvo pateikta teisėkuros pasiūlymų, kurie leidžia šitos dalykus e, išdėstyti pakankamai aiškiai. Ir tai taip pat susiję su priežiūros institucijų veikla. Mes turime siekti kaip įmanoma geresnės priemonės reglamentuojančios rinką. Manau, kad tai bendras mūsų tikslas ir būtent todėl aš esu visiškai pasirengusi bendradarbiauti siekiant šio tikslo bendradarbiauti su pranešėju. Aš norėčiau išsakyti kelias pastabas, bet pirmiausia, norėčiau paklausti, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Ne? Gerai. Tuomet aš galiu pasakyti, kad aš pritariu beveik visiems pateiktiems pakeitimams. Aš nesu šešėlinė pranešėja ir todėl pakeitimus renks Vulfas. Bet aš pritariu Svenui. Iš tikrųjų, administracinės sankcijos ir baudžiamosios bausmės nėra alternatyvios. Yra skirtumas, kai kas nors nori skirti, kai reikia skirti baudų, kai kartais reikia taikyti baudžiamąją atsakomybę. Todėl mums reikia, kad e, mes turėtume paketą, kuriame būtų numatytos įvairios bausmės. O jų taikymą jau galės apibriežti e, teismų e, ir bausmų sistemos. Ypač tai yra svarbu atsižvelgiant į tai, kad, kad šios sankcijos ir bausmės bus taikomos e, e, skirtingiams, e, skirtingos statuso asmenims. Finansinių leidinių žurnalistai puikiai žino, kad tai, apie ką jie rašo, įtakoja vienai per kitaip rinkas ir todėl aš manau, kad žurnalistai pat, taip pat turėtų atsižvelgti į viešai interesą. Todėl aš manau, kad negalima žurnalistams suteikti visišką laisvę veik, daryti tai, kas galėtų pakengti investicijoms ir galėtų padaryti žalą žmonių pensijoms. Ne, todėl žurnalistai, žurnalistai dažnai tik tai galvoja apie taip, kaip galima būtų parašyti gerą straipsnį, o ne apie viešai uh, e, in, uh, interesą. Aš parengiau pakeitimus panašius į siepos pakeitimus, kuriuose kalbama apie skatinamasias priemonės, apie tai, kad jas taip pat reikia atsižvelgti. Tačiau diginami indeksai, vertinimai, prognozės. Aš manau, kad reikėtų, e, kad viskas būtų gan e, plačiai apibriešta. Antram straipsnėje, o beje, būtent e, šiam straipsniui ir, ir rengti mes turime išskirtinę kompetenciją, tenai galima būtų gal surasti geresnių formuluočių. Kai buvo rengiama MIFID, aš ieškojau e, kuo geresnių formuluočių. Mes turėtume įtraukti apibrėžimą kuo daugiau e, veiksnių, kurie gali įtakoti kainos nustatymą. Tai nėra būtinai vien lyginamasis indeksas. Uh, turint galvoje, kad Junktinėse Amerikos valstijose tik laimingo sitikimo dėka galima buvo pakeisti e, Libor apibrėžimą. Mes turėtume vengti pernelik per griežtų ir siaurų apibrėžčių. Mums reikia turėti tokią apibrėžtį, kurią mes galėtume pritaikyti bet, kokiems, bet kokioms naujoms ateityje. Tai tiek. O komisijos atstovo, ar mes turime mūsų tarpę? Ne? Arlin, tuomet tau suteiksiu žodį. Aš manau, kad e, e, ši diskusija buvo labai vertinga, kadangi iš esmės jos metu aš pastebėjau, jog rengdama kompromisus aš elgiausi visiškai teisingai, todėl daug ko ir nekeisiu. Tiesiog norėčiau kai ką dar paaiškinti. Mes uh, Stengsime turėti platesnės apibrieštis, palūkanų normos, padlyginamieji indeksai, e, išvestinių vertybinių pobirių sutartys. Mes stengsime viską parengti e, taip, kad e, lyginamasis indeksas būtų apibrieštas kuo plačiau. Elgsimės panašiai, kai rengiame MAT direktyvą. Kai nagrinėjau 15 pakeitimą, aš stengiausi atsižvelgti e, į žodžius e, tiesioginės, netiesioginės skatin, skatinimas ir taip toliau. Taigi aš manau, kad iš esmės mano, e, mano pastangos atitinka jūsų pageidavimus. Kai konstitucijos dalies šeštasis punktas ir A, jo A dalis. Na, konstitucijos dalis yra gan sudėtingai surašyta. Tačiau bet kam, kas išmano šio sektoriaus veiklą, viskas yra aišku. Aš suprantu, kad galima būtų kai ką gal skirtingai interpretuoti, bet manau, kad iš esmės tekstas yra nuseklus. Vadinamasis mis-selling. Aš manau, kad šis klausimas iš esmės e, turi būti e, turi būti reglamentuojamas pagal MIFID direktyvą. Mes kalbame čia dabar apie e, manipuliavimą rinka ir e, manipuliuojant rinką galima manipuliuoti įvairiomis priemonėmis ir ne, aš nemanau, kad mums reikėtų, reikėtų išskirti kažkokią vieną priemonę. Dar du dalykai. Ir man būtų įdomu sužinoti kolegų nuomonę jų, klaus, e, jų atžvilgių. Žiniasklaidos laisvė. Aš manau, kad iš tikrųjų nereikia pernelik jau čia stengtis. Iš esmės šis klausimas jau yra aptartas tekste. Galiu patikinti kolegas, kad kontek, tekste jau yra apie tai kalbama ir aš nemanau, kad mums reikia papildomai dar kažką pridėti, minėti konstitucijas ir taip toliau. Nes praeitą kartą mes jau apie tai kalbėjome, aš bendravau su poniu Giobels, kuris uh, rengė pranešimą, jis bendravo su žurnalistais, taigi iš esmės žiniasklaidos laisvės klausimas jau yra išspręstas. Aš nenoriu dabar pradėti renkti uh, e, kažkokių pakeitimų, kurie iš esmės kartotų tai, kas jau yra ir taip apibriešta tekste. Mes nenorime, e, kad būtų sudarytos galim, teisinės spragos, kuriomis galėtų pasinaudoti gal ne e, žmonės, kurie, kurie nenori veikti gan e, švariai. Toliau, dar vienas dalykas, kurį jūs kolegos iškėlėte. Tai yra baudžiamosios ir civilinės sankcijos, bausmės. Man atrodo, kad čia yra kažkoks nesusipratimas. Libijų komitetas paprašė, kad mes e, laikytumėmės įdėm principo. Nemės įdėm principas. Ir uh, iš esmės šis principas atitinka uh, dvigubos bausmės netaikymo principas. Bet kai mes ta, ta, kalbame apie dvigubos bausmės netaikymą, iš esmės mes kalbame apie dvigubos dvigubo baudžiamosios bausmės netaikymą. Ir galima taikyti administracinės bausmes, nuobaudas ir baudžiamasias bausmes vienu metu. Ir aš manau, kad lybė komitetų reikia paaiškinti, kokia yra teisinė situacija kai kuriuose šalyse ši sistema yra taikoma. Pavyzdžiui, Prancūzijoje derinimas yra baudžiamosios ir civilinės sankcijos. Ir mes, sėdėdami čia, galime pasimokyti iš įvairių valstybių narių. Ir kai kurie bankai gali jau ir taip būtent e, gali ir taip jau e, susilaukti administracinių ar civilinių bausmių už tai, kad jie piknaudžiauja Libor e, palūkanų normą. Tačiau tam tikrais atvejais privalu taikyti baudžiamąją atsakomybę. Taigi, kolegos, aš išnagrinėsiu šį klausimą. Ir kaip minėjau, mes čia kalbame apie tą vadinamą double jeopardy principą, tai yra dviejų, dvigubo baudžiamųjų bausmų netaikymą tekste minimas e, kitas principas, pagal kurį bus tankomas baudžiamosios ir civilinės bausmės. Dėkoju. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad mūsų laukia kitą pirmadienį, rugsėjo 24 dieną, 3 valandą klausimai apie Libor. Manęs nebus e, ir kolegė mūsų pirmininkaus Arlin e, šiam klausimui. atvyks tikrai labai įdomių kalbėtojų ir tikiuosi, kad jūs sudomintas klausimas. Dabar direktyvos. Mes bandysime balsuoti spalio 8 dieną. Tad į plenarinę posėdę klausimas pakels apie sausio 16 dieną. Tai štai toks yra tvarkaraštis. Ir matome, kad direkt, kalbam apie direktyvą, kur šiek tiek skiriasi nuo reglamento. Aš pas, nepa, nepasakiau Jums, kad turime parengę internetinį klausimyną Jums ir lauksime Jūsų atsakymų, kai kurie turės būti pakankamai detalūs, nes klausimai detalūs. Jūs netrukus gausite tuos klausimynus ir sekretoriatą paprašysiu, kad iki pirmadienio klausimynai jūs pasiektų. Regis jie jau išsiųsti. Na, puiku puiku būtų, jeigu būtų sekama mūsų pavyzdžių ir komisija ir būtų įvesti tie klausimynai. Pirmininkė, dėkoju. Tai spalio 8 dieną galėsime balsuoti ne tik dėl direktyvos. Tie klausimai galės ir likti kartu. O dabar turime grįžti prie 15 darbo tvarkės klausimą. Kolegės Marijantaisės pranešimas Ir čia norėčiau padaryti trumpą pranešimą. Gal. A, ponas Vernė norėjau kalbėti. Jūs puikiai žinote, kad pirmininkų sueigoje Ekon buvo kalbama apie pranešimo rengimą. Europos parlamentas turi parengti atsakymą į pono Van Rampoj pranešimą. Ir mes pasiremsime ponios Taisen pranešimu pirmininkų suigoje buvo pabrėžta būtinybė pateikti mūsų indėlį laiku. Ir spalio mėnesio e, pono Van Rompoj pranešimui vadovų taryboje ir galiausiai gruodžio mėnesį turėsime galinį, galutinį pranešimą. Ir svarbu atsižvelgti visus tuos apribojimus, kitaip tariant, labai nedaug laiko lieka viskam paruošti, nes egzistuoja kai kurie lingvistiniai reikalavimai Būtent dėl to e, rugsėjo 24 diena yra tas laikas, kai, iki kurio galima pateikti pakeitimus. Prezidentas, Europos vadovybės pirmininkas Šulcas supranta, kad laiko nedaug ir mm, žiūrima, kaip būtų galima šiek tiek pailginti tuos laikotarpius, galbūt galima vertimui daugiau laiko numatyti. Ir Sekretoriatas jūs nulatos informuos apie tai, ar mes galime sutikti su tokiu nustatytų darbų kalendoriumi ar ne. Tiesiog dabar rugsėjo 24 diena yra tas laikas, kai jau reikia būti pasirengusiems būti pateikus pakeitimus, bet aš tikiuosi, kad gal tas laikas bus šiek tiek ir pratestas. Jūsų dėmesį norėčiau atkreipti ir tą faktą, kad bus rengiamas parengimas dėl vieningo priežiūros mechanizmo, dėl Europos centrinio banko taikymo. Ir taip pat pranešimą rengė ponė Tyson ir Gygold. Vėlgi, labai nedaug laiko bus. Valstybių vadovai eurozonos ragina, kad nuo sausio pirmos atsirastų ta nuolatinė priežiūros struktūra. Taryba norėtų jos iki metų pabaigos, tačiau bendras įsivaizdavimas yra toks, kad ta taryba turėtų pradėti veikti sausio pirmą kitų metų. Na, suprantu, iššūkis didžiulis, bet mes turime susidaryti konkretų darbų grafiką, kad galėtume parodyti, kad šita institucija gali e, tinkamai dirbti pagal nustatytą darbų grafiką, pagal tam tikrus laikotarpius. O taryba tuomet irgi turės savo darbų kalendorių ir tikėkime veiks sklandžiai. Mums taip pat dar reikia numatyti laiko vertimų ir panašiai. Kolega Werner, prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kalbant apie tvarką ir grafiką, noriu pakomentuoti šitos dalykus. Mes turime konsultacijos, konsultavimosi teisę, kalbant apie reglamentą, reglamento klausimų. Tačiau yra ir kitų klausimų mums svarbių, kurie bus nagrinėjami tuo metu garantijų deponavimas ir, ir kiti aspektai, manau, kad turim aptarti juos taip pat tuo pačiu metu. Ir manau, kad turime laikytis numatyto grafiko, todėl kad Europos parlamentas iš esmės neturės jokio poveikio turiniui, jeigu mes leisime daryti tokį spaudimą mums. Na, o e, Man atrodo, kad Nikozija buvo sutarta, kad galima neiti taip greitai prieki. Buvo pasisakyta Švedijos, Lenkijos ir Vokietijos atstovų per tarybos sesiją ir jie kvestionavo tokį darbų grafiką ir gana griežtai kvestionavo, todėl aš manau, kad galbūt mes neturėtume pasiduoti spaudimui. Mūsų demokratinės teisės neturi būti apribojamos ir mes neturėtume dabar atsisakyti daryti kažko net nepradėję daryti. Aš e, norėčiau pabrėžti, tai reikia, kad valstybės narės nagrinėja tos klausimus ir mes turime teisę nagrinėti visus aspektus šios sunkios temos. temos anksčiau būdavo atvirkščiai, negu, negu kad mes matom, kaip yra dabar. Mes turime nepasiduoti e, sprendimui. Ten yra klausimas susijusius su centriniu banku ir turime reikalauti, kad tie dalykai būtų atidėti kitų metų pradžiai, o, o ne dabar juos greitai karštą galvą nagrinėti. A, dėkoju. Kai dėl pranešimų dėl bankų sąjungos. Taip, galiu pasakyti, kad e, norima yra šio klausimo nagrinimą atidėti. Ir mm, manoma, kad galima bus pasiekti prie pirminio darbų kalendoriaus. Ir taryba tuomet pamatys, kas buvo nuveikta. Tačiau komisija bando sumti tą galai priekį greičiau, kad būtų galima pavyti tą darbų grafiką, nes šis klausimas yra labai politinis. Ir Europos centrinis bankas um, norėtų būti tam tikrų dalykų prekursoriumi. Jeigu taryba uh, dirbs lėčiau, tai tuomet ir mes galėsime dirbti šiek tiek lėčiau, bet mūsų startas turi būti greitas, kito pasirinkimo tiesiog nėra. Ar galėtume surenkti trumpą bendrą diskusiją šiuo klausimu? Silvijai. Trumpai, ponė pirmininkė. Suprantu, ką kolega Werneris bando pasakyti ir džiaugiuosi, kad kai kuriais klausimais e, iš tikrųjų nereikia pasiduoti tarybos sprendimus, važiuoju, dėl nominacijų. Tačiau, kalbant bendrai, ar taryba mums diktuoja darbų kalendorių, ar banko sektorio daugeliu šalių iš tikrųjų nėra skubių klausimų, kur nei taryba, nei mes neturime jokios kontrolės. Aš nuolatos kovoju už parlamento teisės tarybos atžvilgių ir aš manau, kad mes turime iš tikrųjų įvertinti ir situacijos rimtumą tuo pat metu ir savo šalyse. Marianne. Well, Marianne. Marianne. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb ook begrepen en... Uh... Eh, Dėkuoju. Turiu pasakyti, jog eh, aš pirmiausiai nukenčiu, jeigu norima dirbti taip greitai. Uh, manau, kad jūsų pasiūlymas yra geras. Turėtume e, pasižiūrėti, ką veikia taryba ir e, koordinuoti savo veiksmus su kitomis institucijomis. Manau, kad dabar yra krizė ir mes turime tam tikrų priemonių mūsų dispozicijoje, e, kurios leidžia mums veikti veiksmingiau. Turime siekti bankų priežiūros nuostatų įtvirtinimo Europoje, tai yra būtina sąlyga, kad e, bankų sektorius tinkamai veiktų, bankai laukia to, tai tuo požiūriu mes negalime būti vėlinantis procesą faktorius, tačiau, aišku, turime tartis su kitomis e, institucijomis ir struktūromis ir galbūt kai kuriais kitais klausimais galime išsidaryti daugiau laiko bet e, aš aišku turiu užtikrinti, kad pranešimas būtų paraštas e, laiku ir e, aišku, to geriau, jeigu turėsime daugiau laiko pakeitimams. Ir tuomet galbūt pateiksime rezoliuciją, kuri tiks daugumai, bet šiaip turim galvoti apie išeimą iš krizės ir turime įnešti visą įmanomą mūsų indėlį, racionalų indėlį ir turime eiti į priekį taip greitai kaip įmanoma. Kas dar norėtų pasisakyti? Aš jau sulaukiu ženklų, norinčių pasisakyti kitose diskusijose. Jūs norėsite dėl banko sąjungos kalbėti ir ne, jūs siūlop, kad šešėlinis pranešėjas esate. Taigi, kolegės Taisin pranešimas nėra konkrečiai ta tema, bet pirmas šiuo klausimu. Svenai, prašau. Marijan Taisin ir mes sutarėme dėl tokio kalendoriaus darbų nes manome, kad esant dabartiniai padėčiai problema yra tokia. Taryba mūsų teisę kvestionuoja dalyvauti kaip pilnateisėms dalyviams bendro sprendimo prieimimo procese. Ir mes turime ginti savo įtakos sferą šiuo klausimu. Mes uh, Negalime dirbti greitai, neturėdami savo pozicijos. Iš praeitie žinome, kaip taip, kaip taip yra nutikę. Parlamentas paprastai greičiau sprendžia konfliktus ir mes esame stiprus tarybos požiūrė. Aš manau, kad šioje srityje mes turime jau geros patirties. Šį kartą bus sunkiau, mes tą jau galime dabar jausti, tačiau kolegos iš įvairių šalių, iš, iš, iš įvairau, įvairios politinės pakraipos, tačiau aš manau, kad mes turime sustarimą sus, aišku susitarimą ir mes turime dirbti greitai. Kaip Marijana sakė, mums pirmiausia reikia parengti savo pranešimo projektą greitai. Tai tuomet mes turėtume pagrindą diskusijoms. O paskui, jeigu procesas tęsis toliau, tai tuomet taryba negalės veikti taip greitai, turint omeny tai, ko dabar reikalauja krizė. Ir tuomet mes galėsime turėti šiek tiek daugiau laiko ir mūsų niekas negalės kaltinti, kad vilkiname procesą. Tačiau turime e, imtis veiksmų kriziai spręsti, kad neištiktų e, valstybės skolų krizė ir kad neištiktų bankų sistemos krizė. Turime tiesiog pasirenkti vietą ir erdvę komitete, kaip nurodė pirmininkė, kad galėtume paskui e, dirbti šiek tiek lėčiau, tačiau kol kas Kaip europiečiai čia turime aišku interesą. Ta krizė turi būti greičiau suvaldyta ir išspręsta, e, kad konfliktai visi būtų išspręsti, e, turint omeny krizės rimtumą. Suprantu, ką sakė Werneris, tačiau norėčiau pasakyti, kad mes turime turėti tvirtą įtaką šiuo klausimu ir būtent dėl to mes turime skubėti dirbti, dirbti greitai procedūra mums tai leidžia, nariai turi demokratinę teisę teikti pakeitimus, mes turėsime laiko diskusijoms ir aš pritariu tam, kad būtų išlaikytas komiteto darbų kalendorius, kad galėtume numatyti savo prioritetus, lyginant su kitų nuomonėmis, kad galėtume iškelti tos klausimus, kuriuos norėtume aptarti. Ir tuo tarpu galime nesusitelkti prie tų klausimų, kurie nėra tokie svarbus. Ivo, prašau. vzhledem... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja. Šešėlinis pranešėjas šio klausimo. Norėčiau pasisakyti dėl darbų grafiko. Mes e, iš tikrųjų esame pasiryžę dirbti dabar kalbam apie tą nesutarimą tarp e, tarybos ir parlamento. Grįžtu prie to, ką sakė kolega Langen. Mes dabar kalbam apie tokį dalyką, kuris turi labai svarbių pasiekmių. Tad turime iš tikrųjų labai atidžiai galvoti apie labai uh, giliai galvoti apie tas pasiekmes. Ši tema verta gilesnių diskusijų Reikėtų taip pat e, pabrėžti, jog e, čia taip pat iškyla demokratinio legitimumo klausimas. Ši diskusija vyksta ne tik tai Europos e, parlamente, ji taip pat vyksta ir, ir valstybėse narėse ir reikia, kad pasiūlymą palaikytų kaip galima didesnė dauguma, jog mes nenorim rizikuoti uh, nuteikti prieš mus viešosios nuomonės. Aš pritariu, ką sakė Vernon Langen. Galbūt, jeigu eisime lėčiau tuo keliu, tai galų gale gali reikšti rimtesnį darbą ir geresnės kokybės rezultatus. Dėkoju. Eisė socialdemokratų frakcijos vardu. Taip, dėkoju trumpai. Manau, kad turime daryti viską, kas įmanoma, kad suspėtume pagal darbų grafiką. Suprantu, kad procesas bus labai spartus, tačiau manau, kad parlamentas neturi būti ta institucija, kuri užvilkins procesą, dėl kurios bus vėluojama. Aš sutinku su tuo, kas minėjo pirmininkė. Manau, kad turime daryti viską pagal numatytą darbų grafiką ir Neturime būti tie, kurie procesą užvilkins. Werner, Werner, mes turime toliau diskutuoti apie tai, dėl ko turime diskutuoti. Aš girdėjau jūsų siūlymą, ar ne? Na, iš tikrųjų, klausimas labai sudėtingas. Kaip galima užtikrinti vieningą priežiūrą, prižiūrint Europos centriniam bankui? Mes turime šį klausimą detaliau išnagrinėti. Tai yra ne šiaip savo mūsų teisė, mums reikia nu, konkrečios faktinės diskusijos šiuo klausimu. Siūlyčiau, kad tarybos reglamentas leistų mums surenkti klausimus, trumpus klausimus. Tai nėra da, kažkokie manevrai siekiant uh, užvilkinti procesą ar bandyti tarybą, tarybos darbą kažkaip vilkinti. Mes suprantu kolegas, tačiau aš nenorėčiau e, būti tas, kuris pasirinks blogą sprendimą, turėdamas ne visą informaciją. Ir aš nenorėčiau, ir aš nenorėčiau, kad priežiūros agentūra finansinėje sėtie netektų savo galių. E, žemės ūkio politika E, jau buksuoja keletą metų. Manyčiau, kad, kad spalio mėnesį vyks tie klausimai, ar ne? Taip, iš tikrųjų yra labai uh, sudėtingas klausimas. Turime surasti laiką klausimams. Kartu turime nepamiršti, jog šiuo metu mes privalome laikytis nustatyto darbo tvarkarašio, laikytis pakeitimams teikti nustatytų terminų Spalio 8 dieną vyksta COFIN posėdis ir reikėtų stebėti, kas vyksta taryboje. Turėtume ypatingą dėmesį kreipti tam, kas bus pasakyta apie darbo tvarkaraštį. Ir jei taryboje bus nuspręsta skirti šiam dokumentui daugiau laiko, tuomet ir mes galėtume pratesti savo terminus. Tačiau šiuo metu aš turiu pasakyti, kad komisija ir pirmininkiaujanti šalis kaltina parlamentą tuo, kad jisai viską vilkina. Tuo metu, kai jis tengiasi dirbti labai greitai. Ir žiniasklaidai be abejo labai smagu apie tai girdėti. Taigi komisija mus apkaltins už bet kokias savo klaidas. O tai yra visiškai neteisinga. Taigi, mes pradėsime dirbti labai sparčiai, o po to stebėsime, kaip keisės aplinkybės. Marion, prašau, pagaliau. Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, u hebt... Uh... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tas pirmasis eh, pranešimas iš tikrųjų buvo teisingai jūsų apibūdintas eh, kontekste. Uh, pirmininkanti e, pa, e, pa, AFKO pateiks e, savo nuomonę sustiprinto bendradarbiavimo kontekste šito klausimu. Mūsų įgaliojimai remiasi 225 sutarties straipsnių. Mes e, norime parengti teisėkuros rezoliuciją remdamėsi šito pranešimu ir norime parengti sąrašą komisijai, kur išvardinsime aspektus, dėl kurių norėtume komisijos e, nuomonės teisėkuros klausimais. Mes norime, kad būtų remiamasi sutarties taisyklėmis, bet kai kuriais atvejais mes sutiksime su tuo, kad e, sutarties nuostatos e, galbūt būtų reformuojamas, keičiamas. Norėčiau taip pat priminti, kad įgaliojimai mums buvo suteikti uh, prieš pat vasaros atostogas kolegos turi darbo dokumentą, kuris buvo išdalytas e, rugsėjo 3 dieną. Tas dokumentas buvo e, Dragi Barnie Ren klausimų pagrindas ir remiantis tuo, kas buvo jau nuspręsta, remiantis priimta rezoliucija bei pastebėjimais, kurie buvo e, pateikti per tuos klausimus po keturių dienų. Rugsėjo 7 dieną aš pateikiau pranešimą ir viskas vyko labai greitai, aš e, tai pasakiau, pabrėžiau. Bet dabar mes turime dokumentą, kuris e, gali būti pagrindas, kuriuo remsis e, parlamento dėrybininkai. Jie turi susisiekti su keturiomis pirmininkančiamis valstybėmis ir aptarti E, visus aspektus susijusius su e, siekiu sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Pasiūlymas yra ant stalo ir dabar e, mes turime remtis šituo pagrindu, kaip darbo pagrindu. Dėl šio pranešimo aš e, šį kartą pateikiau daug pasiūlymų dėl konstatuojamųjų dalių. Paprastai aš to nedariau, nedarau. Bet manau, kad čia turime remtis gairėmis, kurias numatė keturios sininkausios šalis. Ir mes taip pat turime čia įtvirtinti savo uh, mintis ir aš taip pat pateikiau argumentus, ties kiekviena iš tų konstatuojamųjų dalių, kad būtų aiški mūsų pozicija. Ir taip pat tame kontekste aš įvardyju klausimus, kurie turi būti pateikiami komisijai, bei klausimai, kurie bus aktualūs e, e, parengiamosiuose darybose. Ir tam laikui, kuomet bus Van Rampojos e, pranešimas e, parengtas, tai yra gruodžio mėnesiui. Aš e, analizuoju ten taip pat padėtį ir pabrėžiu, jog globalizuotoje ekonomikoje, kompiuterizuotoje ekonomikoje mums reikia daugiau integracijos ir turime sutelkti savo jėgas ir galvodami apie ateitį būtinai turime eiti tuo keliu. Juk turbūt nenorime izoliuotis tame kontekste, nes antraip atsidursime globalizacijos paraštėje. Tad turime siekti kuo didesnio susitelkimo. Aišku, krizės kontekste mes puikiai matome dabar, kokie yra pažeidžiamiausi eurozonos aspektai. Mes dabar matome, kad eurozona nebuvo pasirenkusi spręsti tas problemas, kurios iškylo krizės metu. Teko ieškoti įvairių E, pakaitinių sprendimų, naujų sprendimų, taip pat buvo daug kas kritikuojama ir dabar mes kalbam apie biudžeto ekonomikos ir finansų politikos didesnį koordinavimą ir apie geresnę priežiūrą. Mūsų tikslas ne tik tai patobulinti struktūras, bet ir sustiprinti pasitikėjimą, nes dabar piliečiai nebetiki e, finansinėmis ar politinėmis e, institucijomis ir e, turime tikėtis, kad Europos institucijos pateiks tinkamus sprendimus ir turime čia visiškai suvokti savo vaidmenį. Valstybių ir vyriausybių vadovai čia taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Jie ir toliau turi ginti eurą ir turi taip pat e, nepamiršti komunikacijos aspektų. Aš sakyčiau, jog jie turi būti pasirengę ir mes turim to reikalauti iš jūsų, jie turi būti pasirengę, kad e, kuomet priimami sprendimai per vadovų tarybos posėdžius, jie patys turėtų išaiškinti tų sprendimų turinį ir e, svarbą piliečiams. Tuo tarpu jie kartais atsiriboja nuo priimtų sprendimų savo šalyse, norėdami parodyti, kad jie gynė tos ar kitos atskiros šalies interesus. Aš manau, kad e, reikėtų, kad e, jų pozicija būtų labiau bendra europinė pozicija. Krizės metu taip pat e, konstatavome, jog yra tam tikra takoskira tarp uh, ES e, pakraštyje esančių valstybių ir kitų valstybių. Čia reikia galvoti apie solidarumą ir atsakomybę. Šitie dalykai yra neatskiriamai susiję. Tačiau visas valstybės narės turi laikytis savo įsipareigojimų, tai yra absoliučiai būtina ir visi priimti sprendimai turi būti realiai įgyvendinami. Tai aišku, nebus greitas procesas, tačiau jisai vyks ir jam reikia tam tikrų gairių. Jeigu mums pavyks pasiekti politinį sutarimą dėl e, plano, kaip visą tai turi būti gyvendinama, tai bus svarbus žingsnis išeinant iš krizės. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Aišku, yra pranešime ir kitų e, dalių, kur kalbama apie vadovų tarybos sprendimus ir apie uh, E, pono Van Rampui pranešimą. Mes e, manome, kad reikėtų ilgalaikių įgaliojimų vadovų tarybai, jog tai yra būtinybė. Ir manau, kad visos sąlygos yra tam ir čia turi būti taip pat įmamasi struktūrinių priemonių. Yra taip pat ir kitų aspektų, kurie čia iškyla, pavyzdžiui, ilgalaikių priemonių įgyvendinimas, trumpalaikių priemonių taip pat. Uh, E, numatymas. Mes e, turime galvoti apie abu šios aspektus ir dirbti skirtingų greičių ties jais. Yra taip pat tam tikrų aspektų susijusių su sutarčių nuostatomis ir ilgalaikė perspektyva šiuo požiūriu reikės keisti sutartis ateityje ir mes turime piliečiams parodyti, jog mes darome viską, ką galime, siekdami išeiti iš krizės ir kaip įmanoma labiau bendradarbiavom su valstybėmis narėmis. Būtent to mes jūs atsiekime mūsų komitete ir pinigų politikos srityje, euro srityje mes to siekiame šiame komitete ir kiek įmanoma mes turime atsižvelgti šiame kontekste į tai, kas yra būtina daryti 27 valstybių narių lygmenių, visų 27. Ir čia turime galvoti apie vidaus rinkos veikimo užtikrinimą ir ES klandaus veikimo užtikrinimą. Toliau, bankų e, sąjunga buvo pateikta teisėkuros pasiūlymų, vakar apie tai jau kalbėjome, tai yra teisėkuros pasiūlymų dėl priežiūros mechanizmo šioje srityje. Pranešėjas Hokmark yra pateikęs pasiūlymų dėl garantijų. Tačiau ateityje, aišku, mes turime turėti tikrą bankinę sąjungą ir reikia, kad uh, tinkami teisėkuros pasiūlymai būtų teikiami, o mes turime daryti viską, kad tie dalykai paskui būtų įgyvendinami. Aš manau, kad pono Van Rompuy pranešimas leiks, leis mums pasistumėti dar toliau į priekį ir manau, kad e, mes galėsime iš tikrųjų padaryti pažangą, kurdami bankinę e, sąjungą. Aš e, Aišku, laukiu kolegų reakcijos į pasiūlymus dėl e, Europos centrinio banko nepriklausomumo. Turime dabar galvoti apie bankinio sektoriaus krizę ir valstybės deficito krizę. Ateityje mums reikės Europos priežiūros mechanizmo, e, garantijų, e, teikimo sistemas Turime taip pat galvoti apie tokius scenarius, kuomet bankams gali iškilti problemų ir Europos priežiūros mechanizmas bei garantijų e, sistema bei e, problemų sprendimo mechanizmai turi būti numatomi tuo pat metu siejant juos tarpusavyje ir turime siekti tikros bankinės sąjungos kūrimo, nes e, turime užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, kad tinkamai veiktų eurozona ir pinigų sąjunga. Na, o grįžtant prie priežiūros mechanizmo, aš e, pasisakiau už ECB pasiūlymą Buvo taip pat pasiūlymų susijusių su didesniais įgaliojimais Europos pinigų mechanizmui. Europos e, priežiūros mechanizmui šioje srityje. Toliau demokratijos aspektas, turime jį taip pat e, pabrėžti, galim detaliai diskutuoti apie šį aspektą, tačiau tai galėsime tikslingai daryti tuomet, kai jau būsime susitarę dėl konkrečių priemonių. Turime taip pat galvoti apie tai, ar sutartis neleidžia mums eiti toliau kartu su valstybėmis uh, narėmis. Priežiūros mechanizmas turi taip pat numatyti tinkamą valstybių narių dalyvavimą jame. Garantijos. Van Romtojaus e, pranešime apie tai nuskalbama. Tai labai svarbu indėlininkams, Reikia, kad e, indėlininkai taupantis pinigus pasitikėtų bankų sistema ir turime labai atidžiai stebėti sisteminės rizikos e, kitimą. Turime čia galvoti apie rizikos valdymo modelius. Ir e, manau, kad eidami šito keliu mes galų gale parengsime tinkamus teisės aktus. Aš pasisakau už garantijų deponavimo sistemą, sukuriant vieną fondą. Manau, kad e, reikėtų taip pat atskiro atskiro problemų sureguliavimo fondo ir atskiro e, garantijų fondo. Toliau biudžeto, biudžetinė sąjunga. Mes e, jau ne pirmus metus diskutuojam šituo klausimu ir manome, kad čia turime eiti toliau negu vien tik tai priežiūros aspektai. Ko konkrečiai mums reikia? Čia manau, kad e, dviejų dokumentų paktas čia yra labai svarbus aspektas ir turime galvoti, kaip suteikti daugiau galių komisarams atsakingiams už euro zoną. Šalia stabilumo mechanizmo mes turėtume turėti priemonių, kurios taikomos vien tik tai euro zonai Mes e, turėtume ateityje įtvirtinti bendrą biudžetinės politikos mechanizmą dėl Tupac. Čia e, iškyla ir kai kurių aspektų susijusių su e, valstybės skolomis ir turime labai atidžiai nagrinėti šitos aspektus, nes situacija gali kartais pablogėti labai greitai ir tapti nekontroliuojama. Ekonominės ir pinigų sąjungos nariai turi elgtis kaip po tokie. Aš noriu priminti, jog darbo vietų ir augimo paktą. paktas. Taip pat čia yra svarbus e, dalykas ir, ir svarbios jo nuostatos. Fiskaliniai aspektai čia taip pat yra e, be galo svarbus. Demokratinis legitimumas toliau. Krizė privertė mus diskutuoti apie ekonominės, ekonominės ir pinigų politikos valdymą, taip pat apie sprendimų prieimimą šitame kontekste. Aš manau, kad mes turime tobulinti valdymą šioje srityje. Čia, jeigu mes e, turėsime renkti kelrodį planą, tai manau, kad e, čia turime remtis e, bendru pagrindu šioje srityje yra bendro sprendimo procedūra, turi būti užtikrinamas demokratijos principas ir, aišku, trijulės pasitarimuose taip pat atskaitomybės principas turi būti įtvirtinamas ir taip pat e, ekofino atskaitomybės klausimas turi būti keliamas. Komisija turi taip pat pateikti savo atsakymą dėl kai kurių tiesiekuros aspektų, priedė išdėstyti šitie dalykai. Na, o dabar laukiu kolegų e, reakcijos. Manau, kad pranešimas iš tikrųjų bus subalansuotas ir tinkamas. Dėkoju. Šiame komitete dirba nemažai tikrųjų narių ir mane nulatos kaltina tuo, kad mes nepakankamai laiko skiriame diskusijoms. Ir taip dažnai yra dėl to, kad pranešėjai suteikiama per daug laiko pranešimui pristatyti. Ir atsiprašau, kad aš nepradėjau stebėti, kiek kalbėjo pranešėja. Bet vienaip ir kitaip dabar periname prie diskusijos. Šešėliniai pranešėjai, pato ponas Galtieri, kuris rengė panašų pranešimą užsienio reikalų, AFKO, atsiprašau, konstitucinių reikalų komitete e, pranešėjas. Ir aš siūlau sutikti šešėliniams pranešėjams po tris minutės Ir aš manau, kad mums svarbiausia yra ne išklausyti pranešėją, o leisti pranešėjai išklausyti kolegų nuomonę. Taigi, šešėliniai pranešėjai, jūs turite po penkias minutės, o visi kiti turėsite po tris minutės. Aš perskaitysiu kalbėtojų sąrašą. Werner, Werner Langer pirmasis kalbės, jis nėra šešėlinės pranešėjas. Taip, po šešėlinio pranešėjo jūs kalbėsite. Astrid Lulling, Serpa Pitikainen, Wolf Klintz and Diogo Fejo uh, and anybody else who... Ir dar visi kiti. Egold, Evie Strejek, Maria, Marisa Matthias, uh, I'm not sure whether there's anybody here from the EFD or not. Nežinau, ar yra kas nors atvykęs iš uh, e FD frakcijos ir po to ponas Galtierė. Dėmai, prašau. Bon, je... 3 minutes. Bon, je voudrais... Euh, Tris minutės, dėkuoju. Ne, aš turiu penkias minutės. Taip, puiku. Aš norėjau pasveikinti Marijam Tysen už jos, praneš, jos, su jos pranešimo projektu, kuris uh, buvo parengtas uh, labai greitai, turint mažai laiko, tačiau būtina buvo jį parengti, todėl kad yra krizė ir spalio mėnesį vyks vadovų tarybos posėdis ir parlamentas negali tylėti šito klausimu, e, tais klausimais, kurie bus nagrinėjami. Peržvelgsniu svarbiausius aspektus. Pagrindinis šio pranešimo tikslas yra susijęs su vadovo tarybos iniciatyvomis. Toliau Dėl bankų sąjungos. Aš manau, kad tai, ką jūs siūlote, yra tinkamas pradinis pagrindas. Turiu galvoje garantijų fondą ir bankų problemų sprendimo fondą. Manau, kad e, kolegos pateiks e, pakeitimų, tačiau pats pasiūlymas jau yra geras pagrindas. Toliau čia kalba sukasi apie e, Europos centrinio banko priežiūra, ar tai apims visą ES ar tik eurozoną, tai yra diskusijos tarp mūsų klausimas. Toliau. Biudžeto sąjunga. Manau, kad čia svarbiausias dalykas yra žengti federacinį žingsnį, tačiau kartu su demokratijos įtvirtinimo žingsniu. Nes Antraip tai bus tik tai technokratinis federalizmas. Be demokratijos jisai nebus normalus federalizmas. Ir parlamento vaidmuo, aš sutinku su Marijana, turi būti sustiprintas būtent bendro sprendimo procedūros e, kontekste. Aš manau, kad e, pradinėme etape, parengiamajame etape parlamentas jau turėtų dalyvauti Europos semestro svarstymuose. Toliau, dėl biudžeto sąjungos toliau eksante koordinavimas. Cilpak yra ekspost koordinavimas, tačiau eksante koordinavimas reiškia, kad yra užbėgama už akių e, makroekonominiams e, įvairiems aspektams. Ir tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į investavimo svarbiausius tikslus kiekvienoje iš e, valstybių ir e, jūs žinote, kad socialistų frakcija mano, kad čia turi būti taikoma tam tikra aukso taisyklė. Mes manome, kad e, investicijos turi būti kontraciklinės. Ir čia svarbu, ar yra recesija, ar augimas. Mes žinome, kad Portugalijoje ir Ispanijoje su. Žinome, kokia yra padėtis tose valstybėse ir manau, kad čia turime veikti tinkamai galvodami apie pasiekmes. Ponas Van Rompuy kalba apie ES finansų ministrą. Manau, kad jisai mums duoda tam tikrą gelbėjimosi ratą šito klausimo, nes biudžetinės drausmės negali būti ES be bendrijos biudžeto ir be e, investicijų koordinavimo ES lygmenį, labiau, kad strategijoje 2020 apie tai kalbama. Tad manau, kad tai yra tinkamas žingsnis šią linkmę. E, Toliau ekonominė e, sąjunga buvo kalbama apie fiskalinę sąjungą ir, ir kitus e, susijusius e, aspektus. Man atrodo, jog mes turime didžiausią dėmesį teikti darbo rinkos lankstumui, darbo sąnaudų mažinimui ir turim galvoti apie fiskalinės sistemas Kol kas nėra vieningos nuomonės šitais klausimais, kai kas mano, kad ekonominė politika turi remtis dviem ramšiais - tinkama struktūrinės reformos viena vertus ir tinkama konjunktūrinė politika su eksante koordinavimu. E, tad tai kaip tik ir sutaptų su tą analizė, kuri yra pranešime. Toliau dar vienas e, aspektas ir tai yra susiję su augimo pakto ir jų nuostatomis, kurios turėtų būti labiau įtvirtintos e, bendrijos teisėje, galvojant apie makroekonominį koordinavimą. Čia mes pateikėme e, būtinų patei, e, pakeitimų. Manau, kad kolegos čia irgi neštinkamai indėlį. Dėkoju. Pane pirmininkė, nenorėčiau užimti per nelik daug pasisakymo laiko, tačiau koordinatorių posėdžių metu kitų turėtume susitarti šiuose diskusijose dėl pasisakymo laiko, nes visi jaučiame tam tikras frustraciją, net jeigu mums ir skirtas tam tikras pasisakymo laikas. I agree, I biggest... Sutinku. Didžiausia problema yra ta, kad neturime komitetams pakankamo laiko, pakankamai laiko. Kitas kalbėtas yra Sofija, prašau. Ačiū, pirmininkė. Trumpai ir pabandysiu sutilpti man skirtą laiką. Čiaugiuosi pranešimo projektu, kurį pateikė ponė Taisin. Manau, kad galėčiau nesunkiai pritarti viskam, ką jis sakė. Mes siūlysim pakeitimus, kurių kryptis bus panaši, sieksime sustiprinti ten esančius uh, esančias nuostatas, o ne jas keisti. Labai, mes žinome, kad taryboje yra bandoma tiesiog e, ateities vizijas labai didžiais piešti, kurti planus, o kitą dieną paaiškėjo, kad nieko gero iš jų neišėjo. Na, o mes turime atsiliepti savo piliečių e, lūkesčius. Na, be abejo, piliečiai žiūri tai, ką mes e, darome. Jie yra ta auditorija, kurioje mes kalbame, bet turime nepamiršti, kad yra ir visas kitas pasaulis, kuriame šis veitas vyksta. E, sakoma, kad kai kurie dalykai vyksta per nelik greitai ir siekia per nedaug toli, bet mes neturėtume kariauti, su, kariauti praeities karų. Ne tą kryptim turim eiti, jeigu mes norėtume grįžti atgal, galėtume, mes turime laisvę tai padaryti, bet juk pasaulis žengia į priekį, tad turėtume ko gero ir mes žengti kartu. Mes neturėtume žengti tų mažų žingsniukų ar kažkokių pusinių sprendimų siūlyti, tas laikas jau baigėsi. Reikia tiesiog drąsiai žengti teisinga kryptim. Mes žinome, kad dabar mūsų aptariamos rytyje yra daug netvarkos ir E, viskas vyksta ne pernelyg greitai, pernelyg greitai. Ir dėl Europos parlamento vaidmens mes daugelio sprendimų prieimimą spėjome palengvinti, bet turime tuo pat metu kritikai, kritiškai vertinti savo vaidmenį ir mūsų patikimumą. Nes mums yra tekę profes, procesą vilkinti kartais. Na, demokratinis legitimumas, taip, čia svarbu, tačiau demokratinis legitimumas reiškia ne tik institucijų atskaitomybę, tai taip pat, kaip teisingai pabrėžė ankstesnis kalbėtus, yra susijęs su pačiu procesu. Mes turime nepamiršti, kad mums reikia visuomenės paramos, viešosios paramos. Mums nereikia tų susitikimų žmonių už uždarų durų, kur tiesiog tyliai sudaromi kažkokie uh, sandorį, mes turime kurti politinę sąjungą, tai yra sprendimo reikšmingiausia dalis. Detaliau dabar truputėlį. Patikėti priežiūros operacijas Europos centriniam bankui. Ką tai reikštum? Čia, kaip sakė pranešė, yra ne viena dilema. Nes turime kalbėti apie Europos centrinio banko nepriklausomybę. Tai yra labai svarbus dalykas ir tai neapims visų valstybių narių. Mes taip pat tuo pat metu turime dirbti greitai ir ieškoti pragmatinių sprendimų. Tačiau, kad ir ką bedarytume, turime užtikrinti, kad priežiūros funkcijos yra aiškiai atskirtos nuo kitų funkcijų, kad visos ES valstybės ir ne eurozonos valstybės taip pat bus apimtos tos sistemos. Ir manyčiau, kad e, tai apimti ir ne eurozoną čia yra labai svarbus dalykas. Taip pat svarbu kalbėti apie visą pusę bankų sąjungą, kurie apima ne tik priežiūrą, bet apima vis, visas tris tos dalis, nes negalime sukurti kažkur, pasinauti kažkurio vienu ramščiu, kitus du palikdami nuo šaly. E, jūsų siūlymai dėl valstybių rizikos irgi yra svarbus. Siūloma taip pat sukurti finansų ministro e, savotiško funkciją. Tai būtų ta pareigybė, kur, kur, kurio, kuriai nedidelis asmo turėtų reguliariai atsiskaityti, nes kolektyvinės atskaitomybės laikai irgi, manyčiau, baigėsi. Kalbant apie ekonominę ir pinigų sąjungą, tie klausimai irgi labai atsis, atsis, svarbus. Mes labiau kalbame apie pinigų aspektus. Tačiau ekonominė dalis to klausimo, vidaus rinkos ekonominė dalis juk irgi labai svarbi. Visos tos rekomendacijos S2020 darbo rinkos inovacijų srityje išvardinus yra labai svarbios. Jos taip pat turėtų būti gyvendinamos. Dėkoju. Sofija Sven. Dėkoju, Sofija Svenai. Filipai tuomet. Kažkas man pasakė, kad Svenas turėtų kalbėti. Bet gerai, Filipai, jūs e, galite vienas kitą pavaduoti, aš tai įsivaizduoju, ar ne? Taip, taip, taip ir yra. Dėkoju Marijan už e, šio pranešimo projektą. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, jog mano galva pagrindinis šių dokumentų trūkimas yra tai, kad jūs rėmėtis dabartinėmis sutartimis. Aš jums nepritariu, aš nemanau, kad mes galėsime spręsti krizę vadovautumėsi vien dabartinėmis sutartimis, bet to teisiškame mes turime vadovautis tik teisėmis, dabartinėmis teisinėmis priemonėmis ir antra vertus teisiškai mes negalime elgtis kitaip. Panas Van Rompo ieško būdų, kurie peržengia dabartinės sutartis. Ir parlamentas stengiasi šiuo metu elgtis atsargiai. Tačiau aš manau, kad mes turime šverti į ateitį ir numatyti, kas įvyks ateityje. Ir taryba, beje, rodo daugiau lyderystės e, nei mes. Ir aš manau, kad šį kartą reikėtų gal elgtis panašiai, kaip elgėsi Silvy, kai buvo renkiamas euro obligacijų pranešimas. Reikia galvoti apie tai, ką mes galime daryti pagal dabartinės sutartis. Ir po to atskiriai apibriežti, tai, ką galėtume padaryti, keisdami sutartis. Nes šiuo metu mes negalime peržengti sutarčių. Aš manau, kad bankinkystės sąjunga yra dalykas, apie kurį net neverta kalbėti. Ir tai nieko bendro neturi nei su jūsų, nei su Svenu pranešimu. Uh, biudžeto sąjunga ir ekonominė sąjunga. Čia galėtume kai ką pasakyti, net ir remdamiesi dabartinėmis sutartimis. Ir Sofija ką tik apie tai kalbėjo. Prisiminkite Europą 2020. Šios strategijos tikslai yra privalomi. Ar mes tai suprantame ar ne? mes išgyvename dabar krizę, bet tai nereiškia, kad galime pamiršti apie šios tikslus. Kaip tik atvirkščiai turėtume skirti jiems daugiau dėmesio. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes galime veikti pagal dabartinę sutartis. Ir aš norėčiau, kad mūsų pozicija šiuo klausimu būtų labai drasi ir konkreti. Man atrodo, kad pagrindinis klausimas yra uh, demokratinės atskaitomybės klausimas. Kaip jau buvo pasakyta, žmonės Europoje tiek pagrindinėse, tiek mažiau pagrindinėse šalise nepritars pinigų sąjungai ar jok, jokiai sąjungai, jeigu nebus sustiprintas demokratinės legitimumas ir atskaitomybė. Aš nenoriu pasakyti, kad ši mintis niekada žmonėms nepatiks, bet bet kuriuo atveju jie visuomet reikalas daugiau atskaitomybės. Ir aš manau, kad mes turime žengti dar toliau ir net privalome tai daryti. Jeigu parlamentas nereikalaus, jog visuomet būtų didinamas e, demokratinis askai, e, askai, atskaitomumas, tuomet kam mes reikalingi? Todėl aš manau, kad mes šiame dokumente turime tai pabrėžti, o jei norime indėlių garantijų, mums reikia finansinio solidarumo, jei norime bendro banko problemų sprendimo e, mechanizmo, mums reikia finansinio solidarumo. Mes negalime reikalauti finansinės atsakomybės be demokratinės atskaitomybės. Ir aš manau, kad mes turime apie tai labai aiškiai kalbėti, nes žmonės prisimins vieną dalyką. Tai yra tai, ar mes padėjome sukurti tikrai demokratišką federalios Europos sąrangą ar ne. Ir jeigu sistema nėra demokratiška, tuomet žmonės ją atmes ir aš, jų, aš juos suprasiu. Nes pirmiausia, aš esu demokratas ir tik po to europietis. Demokratija yra mūsų identiteto pagrindas. Ir tai yra svarbiausia. Dar galiu komentuoti kitus aspektus, tačiau e, dabar ko gero e, to nedarysiu. Taigi, Marijana, dėkoju tau už tavo darbą. Žinau, kad jūs dirbate labai daug. Ir iš esmės e, šis pranešimas yra kitoks nei pirminis jūsų parinktas tekstas. Ir jūs bendradarbiavote su mumis sėkmingai iki šiol, tikiuosi, kad panašia dvasia vadovausitės ir ateityje. Dėkoju. Dabar Ivo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tak, tak když jsem tak poslouchal Filipa, Beklausant Filipą, supratau, kodėl Žampol Gozės mūsų prašė atsipalaiduoti, nebūti tokias frustruotai šių diskusijų metu. Na, pasakymas man tikrai patiko. ECR frakcijos vardu pabandysiu taip pat apibriežti mūsų e, pakeitimų kryptį. E, ponios Aisen pranešimui. Pirmiausia, norėčiau paminėti kontekstą. Pirmiausia, manyčiau, kad siūlymas yra dokumento labai konkretus ir aiškus. Europa tampa vis labiau centralizuota, o mes tampsime vis pasivesni tų procesų dalyviai. Ir, mm, o aš šito nenoriu. Aš norėčiau pasakyti, kad reikia pasakyti, kad ekonomikos e, geriausias dalykas yra kurti monopolius, bet mes apie tai nemanome. Pranešime kalbama nepakankamą konkurencingumą, apie žemą potencialą, apie didelį deficitą ir didžiulius įsiskolinimus. Visą tai teisingai pranešime galima tai nurodyti. Tačiau Niekur pranešime pakankamai nekalbam apie tų dalykų priežastis. Maničiau, kad diskusijos dėl tų priežasčių gali būti labai įvairios, mūsų matymas gali būti labai įvairus, tačiau pranešime apie tai nekalbama. Trečia, mums yra neprimtina ES dalyti į centrą ir periferiją. Tai yra politinių ir ekonominių požiūrių blogas sprendimas ir nieko nepagristas sprendimas. Diskusijos e, tampa labai ribotos dėl ES ateities. Ne va tas, kas yra centre, yra visada teisus, e, tai lyg būtų savaime aišku, o tas, kas gyvena periferijoje, yra nuolatos krystantysis. Tai nėra teisinga. Ir e, mums yra labai svarbu, kad dabartinis procesas, kuris turėtų baigtis valstybių federacija, bent jau taip sakė ponas Baroso, kad tas, tas procesas būtų nuolatos kontroliuojamas, kad užtikrinta demokratinė kontrolė. Pritariu tam, ką sakė kolega Lamperts ir kiti kalbėjusiai, ta kontrolė turi būti labai rimta. Turi vykti diskusijos su piliečiais turi būti konsultuojamasi su Europos parlamentu. E, sutarčių keitimas turi atitikti taip pat ir valstybių narių konstitucinės nuostatas. Pagarba tiems svarbiausiams principams yra nediskutuotinas dalykas. Ir tik jis gali užtikrinti mūsų ateities projekto sėkmę. Ir dar. Vieningas priežiūros mechanizmas, kurį užtikrintų Europos centrinis bankas. Daugelis iš mūsų yra ne eurozonų valstybių atstovai, tačiau kiti, kai kas iš mūsų yra iš eurozonos valstybių. Mes pritarėme tai nuomoniai, kad eurozona ir valstybės nori, kad jų finansų institucijos būtų e, kontroliuojamos įdėgus tą priežiūros sistemą. Tačiau kyla svarbus klausimas, o kas tars paskutinį žodį? Gal tos valstybės, kurios nėra eurozonos narės? Arba tų valstybių atžvilgių, kas tars paskutinį žodį? Juk dažnai turime tokių bankų savo šalyse, kurios priklauso motininiams bankams vadinamiems, kurios yra eurozonoje. Pavyzdžiui, Čekijos pavyzdys. Pagal Čekijos konstituciją priežiūros institucija yra atsakinga už bankų sistemos stabilumą. Tačiau jeigu ši institucija nėra ta, kuri vadovauja, kuri turi tą paskutinį žodį, jinai negalės savo funkcijos atlikti. Problema šliečia ne tik Čekijos Respubliką. Dabar depozitų garantija. sunku pritarti idėjai, kad supranacionalinis interesas yra svarbesnis už nacionalinio finansinio stabilumo interesą. Mes manome, kad tuo būdu bus pažeidžiamos vieningos rinkos taisyklės ir atsiras dviejų kategorijų bankai, kurių viena bankai, kurie turės tiesiog neprieigą prie viešųjų išteklių netrukus baigsiu savo pasisakymą ir mums atrodo tai yra neprintina visiškai. Tas kalinio bendradarbiavimo e, srityje glaudesnis bendradarbiavimas kol kas reiškia mokesčių harmonizavimą. Mums tai kol kas neprimtina. Dėkui. Dėkoju. Marisa Gui, frakcijos vardu. Ehm, Dėkoju. Norėjau padėkoti pranešėjai. Jos pranešimas puikus darbo pagrindas. Tačiau man iškyla kai kurių sunkumų dėl tam tikrų pranešimo aspektų. Kalbėsiu labai atvirai. Tarybos pasiūlymas pono Van Rompiui dokumentas, kur kalbama apie Europos Sąjungą ir jos pakraštyje esančias valstybės. Manau, kad tai, kas ten pasakyta, yra truputį klaidinanti reklama. Turėtume pagalvoti, kaip galime patobulinti tą pranešimą. kalbame apie solidarumą su valstybėmis narėmis, kuriuoms iškyla sunkumo. Aš tam pritariu, tačiau nepritariu toms sąlygoms, kurios, kurių yra reikalaujama užtikrinant tą solidarumą. Yra sakoma, kad yra didelių struktūrinių pusiausvėros pažeidimų. pinigų sąjungos ar, ar, ar politinės sąjungos lygmenių. Kaip sako pranešėjo, mes turime Mes turime nustatyti griežtas sąlygas, kad e, galėtume išvengti susiskaldimo. Stabilumo ir augimo planai kartais vyksta esant neįmanomams sąlygoms, ne, neįmanomams patenkinti sąlygoms. Tad klausimas yra toks, ar kada nors apskritai pavyks mums išspręsti skolos e, klausimus, ben, bendro skolų problemos sprendimo variantą, ar sugebėsime kada nors parengti. Šioje srityje turime atsižvelgti į realybę ir keliamas sąlygos turi būti realistinės. Toliau, tai kas siūloma dėl priežiūros, dėl priežiūros mechanizmo, tai parlamentas demokratinės kontrolės srityje turi turėti didesnės galės. Toliau e, Europos centrinio banko nepriklausomumas. Į tai žiūrima kaip į laipsnišką šio banko stiprinimą, tačiau mes turime galvoti apie atskaitomybę ir apie realią atskaitomybę šiame, e, šioje srityje. Toliau demokratinė kontrolė, apie kurią kalba pranešėja. Aš manau, kad turime daryti desnę pažangą čia ir nustoti visur kalbėti apie naujas struktūras, fondus, susitarimus ir, ir kitokius panašius e, dalykus. Uh, teikti įvairiausių atsakymų į kylančius klausimus, tačiau visą tai darant be demokratinės kontrolės. Juk nėra jokios demokratinės kontrolės ir tų teikiamų atsakymų, tos reakcijos į problemas e, procesai tuo būdu nebus kontroliuojami piliečių, jeigu nebus uh, demokratinės kontrolės. Kita vertus, argi mes e, ne, nenorime įvertinti patys rezultatų? Šio dalyko trūksta. Demokratinės kontrolės realios e, trūksta ir to, to reikėtų. Tad tokie būtų pagrindiniai aspektai, kuriuos e, norėjau paminėti. Dėkuoju. Dėkuoju ir dėkuoju visiems už tai, kad laikotės reglamento. Slot Lober. Dabar ateitų laikas perduoti žodį ponui Galtieriui. Jis yra Afkoko ir pranešėjas, ir nuomonės referentas, ir jis taip pat e, turi nemažai pareigų apie apie frakcijų. Bet jūs turite, ponė Galtieri, tik tai penkias minutės. Grazie. Dėkuoju. Mano pranešimo projektas jau yra parengtas, tad e, siūlau kolegams pasiskaityti jį, o čia tik tai apibūdinsiu kai kurios e, pagrindinius aspektus, kurie dalykai yra susiję su Marian Tyson e, pranešimu pavyzdžiui, e, konstitucinio aspektų stiprinimas. Pirmas e, dalykas. Visiškai aišku, kad yra būtina keisti sutartis, kad e, pinigų sąjungos problemos būtų veiksmingai sprendžiamos. Europos parlamentas, mano nuomonė, turi čia pilnai vykdyti savo institucinės prerogatyvas turiu galvoje institucinės e, reformos dalykus ir turi tai daryti tinkamu e, laiku. Aišku, nerealu būtų galvoti apie konventą iki 2015 metų. Ir jeigu mes susitelktume tik tai ties e, institucinė inžinierija, netraukdami pilietinės visuomenės, tai taip pat būtų ne visai tinkamas e, dalykas. Toliau, kitas aspektas Marijan Taisen pranešime yra būtinybė siekti sutarčių reformos ir tam tikrų gairių apibrėžimą šioje srityje. Tai neturėtų sutrukdyti mums o netgi atvirkščiai turėtų versti mus veikti greitai teisinėje plotmėje ir galėtume daug labiau e, pasistumėti į priekį negu iki šiol, galvodami apie įvairių lygmenų valdymą bei e, specifines e, procedūras, integruojant kai kurias e, naujas e, valstybės, kurios prisijungs prie pinigų sąjungos. Toliau konstituciniai aspektai. Aš manau, kad siekiant sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, turime sieti tos dalykus su instituciniais, pagrindiniais teisiniais aspektais ir tai turi apimti pagrindinėje silpnąją vietą mūsų valdymo. Tai yra demokratinio legitimumo problema, nes čia iškyla tam tikrų prieštaravimų tarp nacionalinių lygmenių vykdomos politikos ir europinių politikų. Ir šis prieštaravimas galėtų būti išspręstas stiprinant institucinę sistemą, vidinę o nestiprinant tarp, e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo aspektus. Ir čia turime taip pat galvoti apie Europos piliečių pasitikėjimą. Toliau einu prie kitų keturių dalių. Dėl institucinės dalies turbūt nieko daug nepridursiu, tik tai noriu priminti, kad sutartyse yra numatytos pereinamosios nuostatos ir tai numato specialias teisėkuros. Tai procedūras. Toliau fiskalinė sąjunga. Čia pirmas dalykas, kurį reikia pabrėžti, būtų būtinybė sustiprinti valdymą euro zonoje, įkuriant taisyklių sąjungą. Eurozona turi turėti savo fiskalinės galės ir čia taip pat galima pasiūlyti kai kurios dalykus, kurie netgi remiantis dabartinėmis nuostatomis leistų e, daryti pažangą eurozonoje, įmantis bendrų veiksmų biudžeto srityje ir šitais klausimais vyksta įdomi diskusija. Jis vyksta be kita ko ir viešosios nuomonės lygmenių. Manau, kad e, svarbiausias priemonės čia yra susijusios su institucinė EU sistema bei biudžeto sistema bei e, institucijomis, kurios e, e vaidina svarbiausią vaidmenį biudžeto srityje. Nes e, jeigu tarp vyriausybiniai aspektai čia imtų e, dominuoti, tuomet būtų neigiamas dalykas. Toliau fiskalinė drausmė. E, pabrėžėme, kad 136 straipsnis leidžia mums eiti toliau, negu einama dabar, galvojant apie daugia šalį e, koordinavimą ir tokio koordinavimo prievalę. Ir čia parlamento vaidmuo taip pat turėtų būti sustiprintas ir yra jau konkrečių e, pasiūlymų. Toliau e, ekonominio politikų koordinavimas, Čia taip pat yra pasiūlymų ir dabar dirbama Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų lygmenių šito klausimu. Matau, kad man laikas pasibaigė. Dėkuoju uždėmesi. Atsiprašau, kad ir jūs nutraukti. Jūs labai įdomiai kalbėjote, bet dar yra nemažai norinčių pasisakyti. Toliau suteiksime vadariams po tris minutės ir pirmasis kalbės Werneris. Dėkuoju ponė pirmininkė. Labai vertinu kolegės Taisen darbą. Tačiau labai nepritariu jos pranešimui. 35 kartus yra padaryta nuoroda į parlamento rezoliuciją. 17 puslapį galime tai rasti. Ten yra priedas, toks, kuris nėra nei techniškai, nei politiškai manomas dalykas. Tad aš norėčiau pakviesti ponę Taisen labiau susitelkti prie reikalavimų, kurie mums kyla, o jų yra viso labo tik keturi. 17 puslapyje komisija štai prašo rimtai vertinti parlamentą kaip bendrus priimimo procedūros dalyvių. Aš net ketinau pasakyti, kad Europos komisijos pirmininkas turėtų būti trauktas į Eurogrupę. Ponas Gualtieriai visiškai teisingai paminėjo, kad parlamento vaidmuo turi būti išlaikytas visos bendros sprendimo priimimo procedūros metu. Tad būtina užtikrinti geresnę, be kita ko būtų užtikrinti geresnę bankų priežiūros kontrolę. Be abejo, dėl šios siūlymo nuomonės Europoje skiriasi. Birželio 26 ponas Van Rompoj sakė štai ką. Turėtų būti užtikrinta e, priežiūra e, įtraukianti tai ir Europos centrinį banką, bet tai visai ne tas pats, ką mes čia girdėjome. Turėtume turėti geresnę bankų priežiūrą, tačiau Niekas negalėtų būti atsakingas už šitą tokį pasidalyjimą. Štai dabar konstatuojamoje dalyje yra tokių dalykų, kurie buvo tiesiog pamiršti. Tad norėčiau kreiptis į ponę Taisen ir paruošti parengtą dokumentų redakciją, atsižvelgiant į išvadas, kurias priemė Šerpa grupė. Ko mes norime? Ar dirbti kartu, ar norime kažkokias gairias nurodyti? Ar mes patys skubame greitai dirbti, ar mus tikrai laikas spaudžia. E, Taip dirbant tikrai nesusiprinsime demokratinių legitimumo. Ponas Erzoskat, ponas Kobencit, ponas Šulcas, e, kiti frakcijos vadovai yra 5-6 žmonės, kurie, pas, kurie pasirašys ant parlamento reakcijos dokumentui pono Trumpojo kalbą. Ką Ką, ką mes pateikėme, koks mūsų indėlis, sulaukėme 110 pakeitimų. Tiesiog turime paprašyti Marijanos parengti sutrumpintą dviejų puslapių versiją. Ir tai būtų mūsų diskusijos vaisius, o tada mums pavyks įtilpti darbų grafiką. Aš turiu apginti pranešėjai ir pasakyti, kad būtent tokiu formatu mes rengiame teisė, kurios iniciatyvoms skirtus pranešimus. Yra konstituojamoji dalis, po to yra pagrindinis tekstas ir pridedami priedai. Tokios yra taisyklės. Jūs galite pasakyti parlamento pirmininku, jog jis turėtų leisti komitetų pirmininkams nustatyti kitas taisyklės. Aš iš esmės jums pritariu, nors man nėra lengva tai daryti. Piterį, prašau. Gerbiami kolegos. Norėčiau pakviesti visus elgtis apdairiai. Be abejo, iniciatyvos imtis reikia, bet e, elgimės rimtai, nes juk ne kažkas kitas, o mes turime diskusijose iškelti mums rūpimą temą. Yra tam tikrų reikalavimų, kurie yra gerai suformuluoti, tačiau dėl pasiekmių dar neapsitarėme. Norėčiau grįžti prie vieno dalyko. Mes kalbame apie depozitų arba indėlių garantijų sistemą, visą tai puiku, bet tam reikia numatyti aiškias sąlygas, iš ankstinės sąlygas, nes lygiai tas pats ir su bankų priežiūra. Nežinau, kaip bus su priežiūros institucijomis, ar jos dirbs prižiūrimos tos institucijos, ar ne. Ir tada gali atsitikti taip, kad žmogus dėdantis pinigus į banką nežinos gerai prižiūrimas tas bankas ar ne. Europos parlamentas prašo, kad į diskusiją būtų įtraukta maksimum subjektų suinteresuotų šią sritimį. Ir dėl to mums gali pavykti išvengti bankų žlugimų atskirose šalise. Bankams turėtų būti teikiami patarimai, kaip užtikrinti biudžeto pusiausvyrą. Reikėtų, kai dėl indėlių garantijų sistemos, vieningos bankų dėlių garantijų sistemos, ko tam reikia? Atsakykime savo klausimą, ar tas E, instrumentas tarnaus sanuoti vienam kokiam nors bankui. Įsivaizduokite kitos kokios nors šalies banką, kuris žlunga. Ką tai reikštų mokesčių mokėtojui? Ar jis kel savo klausimą, ar neturiu dabar čia užsikros ant pečių papildomos rizikos. Yra labai daug klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Pavyzdžiui, ar galime visus bankus palikti globoti visai administraciniai struktūrai, juk bankai labai skirtingi. Štai kolega Gualtier jau girdėjome, ką sakė. Egzistuoja kooperaciniai tradiciniai bankai Italijoje. Ir turite galbūt kitą instituciją, kur vyks e, institucijos, kurios kontroliuoja vieną kitą, tol, kol rizika galutinai išnyksta. Tad aš manyčiau, kad Indėlius saugoti yra svarbu, be abejo, tačiau reikia numatyti galimybę juos investuoti saugiose rinkose. O galbūt reiktų susitelkti prie didžiųjų bankų. Ir čia nutiktų taip, kad turėtume taupimo produktų, kurie būtų dar labiau rizikingi. Ne, nemoku ne, nežinau, nei Austrijos, nei Italijos sistemos gerai. Ir kai sakome, norime kažkokio, kažkokių vieningų dalykų Europoje, pamastykime prieš tai. Nes mes labai skirtingi, esu pranešėjas ir mes puikiai bendradarbiavome su visais kolegomis, koordinatoriais. Tiesiog mums reikia tam tikro pagrindo. Valstybės narės galėtų turėti stabilę sistemą. O jeigu iš pradžių susitarėme dėl taisyklių, tik po to įdėgiam priežiūros sistemą, gal ko nors ir pasieksim. Dėkui. Gerai, aš jūs perspėsiu, kad eh, artėja jums skirto laiko pabaiga, kai liks 15 sekundžių iki pabai, jūsų pasisakymo pabaigos. Eliza. Eh, um eh, Dėkui, pane pirmininkė. Dėl pono Van Rampai dokumento teksto. Turime nepamiršti, kad ten e, min, minimos e, keturios pagrindinės mintis, keturi ramšiai. Dėl pirmojo ramščio aš sutinku, tai apima finansinės rinkas, mes iš esmės tai vadiname bankų sąjungą bet aš nemanau, kad tai yra svarbiausia diskusijos tema. Turime galvoti apie e, kitus tris ramščius, kuomet kalbam apie vidutinės trukmės laikotarpį, matome, kad parlamentui kai ko trūksta fiskalinės ir ekonominės sąjungos srityje. Marijana primena dviejų dokumentų paktą. Tai susijęs su nacionaliniu biudžetu kontrolė. Uh, Tačiau Marijana nekalba apie valstybės skolos valdymą, o parlamentas e, apie tai kalba ne viename iš savo dokumentų. Yra konsensusas dėl e, valstybės skolos valdymo. Silviguliar yra pranešėja šituo klausimu. fiskalinė sąjunga negali apimti vien tik tai biudžetų kontrolės, kuomet kalbam apie ES biudžetą, tai ES turi ypač pabrėžti savo nuosavus išteklius e, bei e, finansinių sandorių mokestį. Ir parlamentas turi poziciją savo šitais klausimais, reikia ją priminti. Toliau fiskalinė ir biudžeto sąjunga. Ši sąjunga turi būti stiprinama, mano nuomonė. Trečias uh, skyrius - ekonominė sąjunga. Pono Vanrampai pranešime kalbama apie e, tam tikrą pusiausviros e, sutrikimą šio lygmenių. Manau, kad čia reikėtų tam tikrų e, papildymų. Dviejų dokumentų pakte kalbama apie ciklinės priemonės, apie 2020 darbo tvarkę ir mes turėtume pasiūlyti tokį paketą, kuris iš tikrųjų suteiktų daugiau turinio. Tas keturias dalis, kurios yra šiame dokumente, nėra pakankamos. Reikėtų penktos dalies dėl minimalaus socialinio poveikio bei gerovės, gerovės valstybės ES. Mes turėtume taip pat numatyti tam tikras ribas gerovės valstybei, nes antraip tai gali kelti grėsmę demokratijai. Astrid Liuling. Dvi trumpos pastabos. Pirma, man vis dar kyla klausimų dėl šio pranešimo savo iniciatyvą tiksliau dėl tos dalies, kur yra kalbama apie bankų sąjungą. Ir galbūt mes čia užsimam tik tam tikrais kosmetiniais dalykais. Aš iš esmės ne, nepasisakau prieš bankų sąjungą, tačiau aš manau, kad mes neturėtume čia tam tikro dubliavimosi keliu eiti, nes e, mes jau pateikėm savo nuomonę ir pateikėm pranešimą dėl teisėkoros e, pasiūlymų, tad aš nežinau, kodėl dabar mes prarandam laiką, nes laiko turim mažai ir iš esmės tuo pačiu klausimu dabar pasisakom šio pranešimo savo iniciatyvą temą. Tai mano pirmoji tokia pastaba, o antra pastaba labiau susijusi su esme. Bankų sąjungos, bankų sąjunga yra būtinas dalykas ir mes čia bandome kaip ir nelabai įmanoma dalyką kitą vertus pasiekti. Mes vieną vertus Norime sukurti vieningą rinką, kurie apimtų 27 valstybės. Kita vertus, krizė verčia mus e, daryti institucinius pokyčius ir visa tai susiję ne vien tik su euro zona. Euro zona turi labai smarkiai gilinti savo integraciją, kad jinai galėtų tapti stabilesnė ir išgyventi vidutinės sėkmės laikotarpį. Todėl mes, mums čia iškyla tam tikra rizika, kad vidaus rinka gali būti fragmentuojama. Kita vertus, ar normalu, kad eurozonos valstybės tampa priklausomas nuo kitų valstybių tam, kad galėtų užtikrinti finansinės sistemos priežiūrą. Man atrodo, kad e, tai yra prieštaravimas ir nežinau, kaip mes tą prieštaravimą įspręsime. E, tie sprendimai, kurie yra siūlomi, labai greitai yra sukritikuojami. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga problema ir kaip Europos parlamentas mes turim kažką daryti, ne, negalime elgtis taip, tarytum ta problema neegzistuotų. Tad e, ko gero apsiribosiu tokiais pastebėjimais. Aš nemanau, kad reikia apskritai naują sutartį parengti. Mūsų prioritetas turi būti mūsų pranešimo rengimas dėl tų teisėkuros pasiūlymų, kurie jau yra ant stalo ir manau, kad pagrindinį dėmesį turime skirti tam. Dėkuoju, toliau siepia Pietikainin. Ačiū. Pirmiausia, Marijan, norėčiau padė, palinkėti drąsos, bandant suderinti visas šias skirtingas nuomonės. Aš manau, kad jūs puikiai padirbėjote per labai trumpą laiką. Stengsiu kalbėti labai trumpai ir kitas pastabas atsisiu jums elektroniniu paštu. Taigi pirmiausia, aš manau, kad, aš, kad mes turėtume dar dažniau tekste paminėti Europos parlamento priimtus sprendimus, ypač per praeitus metus. Ir manau, kad turime aiškiai paminėti, jog parlamentas ilgą laiką jau laikosi nuseklios pozicijos šiuo klausimu. Tai yra svarbu, nes tai yra politinis signalas. Antra, norėčiau, kad jūs taip pat tekste paminėtumėt e, ne tik pranešimus, bet ir, ir dokumentus dėl piknaudžiavimo rinka. Ir žinome, kad rengiami dar ir kiti dokumentai ir būtų gerai, jeigu tai būtų paminėta. Ir tarp visų šių dokumentų galima būtų paminėti Rasmusino parengtą pranešimą, kuris buvo parengtas apie banko priežiūrą uh, krizės e, įveikimo komitete. Antras svarbus dalykas yra tai, kad mūsų nuomonė būtų suformuota taip, kad būtų aišku, kad mes turime visą priemonių paketą. Aš manau, kad tai yra svarbu. Toliau reikia nusiųsti dar vieną politinį signalą Tai yra tai, jog valstybės narės dažnai priima trumpalaikius sprendimus. Ir kad tai prieštarauja piliečių poreikiams. Turime pasakyti, jog piliečiams bus naudingiau, jei mes sakysime Europos e, ligmens sprendimus. Mes galime padaryti daug ką, pasiremdami dabar galiojančiamis sutartimis. Taip, mums reikia struktūrinių reformų. Ir mes neturime uh, jokių argumentų, kad pateisintume bet kokį vilkinimą. Toliau, Werneris Langė jau apie tai kalbėjo. Tai yra tai, kad mes labai aiškiai turime pasakyti, jog mes turime vieną Europą. Tačiau panašu, kad šioje Europoje e, yra sektoriai, kurie juda skirtingais greičiais. O mes nenorime kurti skirtingų Europų. Trečia pastaba. Aš dar griežčiau suformuluočiau e, nuostatas dėl mokesčių. Mokesčiai yra taip pat mūsų priemonių paketo dalis. Penkta - socialiniai klausimai. Aš žinau, kad jau viršiu man skirtą laiką, Bet manau, kad socialiniai klausimai yra labai svarbus. Tai yra indėlių, garantijų e, schema ir e, bankų problemų sprendimo fondai. Bankai patys turėtų e, finansuoti savo problemų sprendimą ir lėšos turi būti kaupiamos iš šios fondus atsižvelgiant į bankų nuosavą kapitalą. Dėkuoju ir atsiprašau, kad viršiu man skirtą laiką pirmininkė. Žinau, kad labai sunku yra laikytas reglamento. Diego ir po to uh, Svenas. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti poniai Taisen už atliktą darbą. Ir norėčiau pabrėžti dviejų pranešimų, kurios parengė šio klausimo parlamentas svarbą. Tie pranešimai bus pateikti tuomet, kai nebus Europos parlamento pirmininko e, institucijos, kur yra susijusi su piliečiais vadovas, nėra minimas šiame pranešime. Mes kalbame apie piliečius. Kalbame apie ekonominės ir pinigų sąjungos kryptį. Čia turime išspręsti keturis svarbius klausimus - ekonominiai ir pinigų klausimai, bankų sąjungai ir, sąjunga ir politinė sąjunga. Štai. E, Europos parlamentas turėtų labiau susitelkti prie santykių tarp politinės ir pinigų sąjungos. Štai šio elemento būtent trūksta pranešime. Negalima pasitenkinti tik ekonominę e, sąjungą. Ir čia ir bus tas didysis šuolis. Ir Europos parlamentas čia ir gali atnešti papildomą pridėtinę vertę. Komisijos priimti sprendimai svarbus, be abejo, nekartas apie tai diskutavę, tačiau aš manau, kad signalas, kurį turi pasiūsti parlamentas savo pranešimu, turi būti politinis ir aiškus. Dėl priemonių, kurių turėtų imtis trumpalaikio laikotarpiu privatus sektorius, nes svarbiausias dalykas dabar yra ateitis, turime kalbėti apie ekonominę ir pinigų sąjungą Europoje. To įgyvendinti nepavyks slapta nuo valstybių, tad būtina čia kalbėti apie bendrijų metodą, jį pasitelkti. Reikia iškelti problemas egzistuojančias tarp valstybių narių E, tiek tarp eurozonos valstybių, tiek tų, kurios nėra eurozonos narės. Aš iškėliau visą eilę klausimų, tačiau manau, kad jeigu vyks kažkoks, kažkokie instituciniai pakitimai, tai kaip mes dirbsime su šalimis, kurios neturi euro kaip savo valiutos, ar jos galės savanoriškai toje sistemoje dalyvauti, ir kaip, kaip visą tai sutvarkyti. Na ir galiausiai demokratinio legitimumo principas. Parlamentas, būdamas e, bendro sprendimų prieimimo proceso dalyvis, buvo įtrauktas į šį procesą, tačiau teks vis labiau kontroliuoti ES politikas. Tai yra irgi ta tema, kuri mums labai rūpi, tačiau piliečiams reikės pasakyti, kad, kad e, e, piliečiai turi būti informuoti, jeigu norima spręsti problemas. Tai yra tos temos, kurios ne, neatsispindi pranešime kol kas. Dėkui. Dėkoju, Svenai, prašau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Marijan už šį labai pačios apimties pranešimą. Aš manau, labai svarbu yra parlamentui sureaguoti vieningai, labai svarbu mums sureaguoti į Van Rompojus grupės pasiūlymą. Mes nenorime tiesiog kad laikrašiuose atsirastų straipsnių apie tai, kad mes sureagavome. Ne, mes norime sureaguoti labai konkrečiai. Na, problema yra ta, kad labai lengva yra suskaldyti šį dokumentą į skirtingas problemas. Ir dėl to bus labai sunku parengti nuseklų dokumentą ir labai sunku bus e, jį parengti tokį, kad jį lengva būtų skai, skaityti. Ir tam aš pritariu, tam, tam, šiuo klausimu pritariu tam, ką sakė Werneris. Mes turime patekti savo viziją šiame dokumente. Jeigu mes norime tikros ekonominės ir pinigų sąjungos, tuomet mes pirmiausia turėtume kalbėti apie tai, jog Europa yra susiskaldžiusi. Europa yra tokių šalių, kur nedarbo lygis yra didelis, ekonominė situacija yra labai sudėtinga ir šiom šalims reikės prisitaikyti prie kitokio gyvenimo, reikės keistis. Rytų Europos šalims taip pat reikės nemažai e, keistis. Ir mano šalis dabar, pažiūrėjau, tak labai mažas palūkanų normas tam, kad galime būtų kažkaip pakeisti šią situaciją. Mes turime siekti e, didesnės ekonominės konvergencijos. Taigi rimtas ir svarbus klausimas, kaip galima būtų tai pasiekti. Skirtumų visuomet bus, bet Mums reikia rimtesnės konvergencijos, o tam reikia rimtesnių priemonių. Ir vardinami, kokiu priemonių reikia, mes turime pateikti labai aiškius pasiūlymus apie tai, kaip galima būtų sukurti šias priemonės tam, kad būtų mažinami palūkonų normų skirtumai. Toliau, mums reikia labai stiprių automatinių stabilizuojančių priemonių, o ypač eurozonoje. Tai reiškia, kad mums reikia turėti pakankamai didelį bendrą biudžetą, kad mes galėtume finansuoti bendras investicijas ir kad galėtume taip pat stabilizuoti socialinę situaciją sunkumus patirinčiose regionuose, tam, kad konvergencija vyktų sparčiau. Kai kurie ekonomistai siūlo sukurti bendrą nedarbo vertin, vertinimo sistemą. Uh, pritariu tam, kas jie pasakė apie mokesčius. Mes turime kalbėti ne vien apie vengimą mokėti mokesčius, bet ir apie teisėtą vengimą mokėti mokesčius, apie bandymą sumažinti mokamus mokesčius. Ir paskutinis dalykas, mums reikia rimtos diskusijos su piliečiais. Ir jei kalbame apie viziją, e, taip kaip ją mato Europos parlamentas, turime kalbėti ir apie konventą, ir apie diskusiją su piliečiais. Nes vien diskusijos su institucijomis nepakaks. Pirminkė, dėkoju. Toj baigsime, panašu, kad baigsime laiku. Tam, kas atvyko šiek tiek vėliau. Aš norėčiau priminti, kad kai vyko Ekofino posėdis, mes pasakėme, kad spręsti krizę yra labai svarbu. Ir antra, mes stengiamės pabrėžti, jog reikia žengti palaipsniui. Toks žengimas palaipsniui, žingsnis po žingsnio yra logiškas, tačiau mes negalime žengti vieną žingsnį pirmin, žingsnį atgal. ECB reikės taip pat sukurti visiškai naują atskaitomybės sistemą. Jie taip pat turės atsiskaityti ir nacionaliniams parlamentams. Nes e, jei bus leista nacionaliniams parlamentams e, stabdyti procesą tam tikroje stadijoje, tuomet Europos Centrinis bankas taip pat turėtų galimybę įsikišti. Taigi, dar šį klausimą turėsime svarstyti išsamiau ir tą darysime, kai gausime konkretesnės nuostatas apie priežiūrą. Ir apie tai kalbame ir Svensono pranešime, ir Sveno pranešime, ir Marion pranešime. Toliau komentuodama pranešimo formatą. Gal reikėtų mums kreiptis, paklausti sekretoriato, kaip galima būtų patobulinti šio dokumento forma, formatą. Tačiau iš esmės gal šit formatas ir nėra nepatogus, bet to, toks yra taikomas šiame parlamente teisėkuros iniciatyvoms komentuoti. Kadangi konstituojamoja dalis e, yra išdėstoma pirmiausia, atrodo, jog mes kalbame vien apie praeitį. Taigi, reikėtų dar mums komitete pasvarstyti apie tai, kaip galima būtų Marijan padėti patobulinti šio pranešimo formatą. Ta sakau vien tam, kad būtų aišku, jog formatą, tokį formatą pasirinko ne Marijan. Marijan, vertėjimus paliks po penkių minučių, o dabar jūs galite kažką pasakyti, jeigu norite tai padaryti. Ačiū. Turiu pakankamai laiko pradžioje, kad galėčiau paminėti svarbiausius šio pranešimo aspektus ir atkreipti jos dėmesį. Aš manau, kad tai buvo svarbu, kad kiekvienas galėtų truputėlį savo nuomonę susidaryti ir e, aš norėčiau pasakyti, kad laukiu tolesnių pasiūlymų, idėjų. Manau, kad tai yra geriausias būdas e, reikalams sutvarkyti, nes e, juodu ant baltų turėsiu kolegų įspūdžius ir galėsime tęsti darbą ir pasižiūrėti, kaip galima surasti bendrus sprendimus. Šiaip ar taip ačiū visiems, ačiū šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms už jų indėlį. Jis buvo labai naudingas. Ir jų komentarų išklausiau su dideliu susidomėjimu. Juolab, kad pranešimas turi būti parengtas dar iki tol, kol galėsime iš tikrųjų keistis nuomonėmis. Ir kaip jūs teisingai pasakėte, mes susidūrėme dėl, dėl, dėl kaž, tam tikrų organizacinių dalykų su sunkumais. Werneris irgi yra teisus, sakydamas, kad e, turime per nelyg greitai dirbti Tačiau tai yra vienintelė galimybė. Be abejo, pritariu viskam, kas galėtų pagerinti pranešimą. Tačiau, kaip jau sakiau, esu pasirengusi, galiu reikalas spręsti iš esmės, tačiau iki šiol tai buvo dėja neįmanoma. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Pateikimas, pateikimų, pakeitimų turiu pateikti iki rugsėjo 24 dienos, spalio 8-9 dieną nagrinėsime pakeitimus, o spalio 15 dieną baltuos, balsuosime komitete, kad galėtume laiku pasiūsti reikiamą signalą. Kitas mūsų posėdis yra rugsėjo 24 diena, 15 valanda, bus klausimas dėl Libor. Dėkoju vertėjams už tas keletą papildomų minučių. Rugsėjo 26 diena yra klausimas, mes juk pono Merš klausysim, ar ne? Ir tai šitas klausimas svarbesnis negu Libor. Mes turime klausim laisvą laiką, tačiau nesutarta, ar bus tas klausimas ar ne. Tiek šiandien galiu pasakyti.